eh, la risoluzione sarà evidentemente. Kurios, e, mes pasinaudojame diskusijomis, klausimais ir parengėme rezoliuciją. E, kolegos gali pasiūlyti savo minčių, išsakyti nuomonės ir e, kolegoms dirbantiems e, kitose parlamento komitetuose taip pat labai įdomus šis renginys, kuris prasidės gegužės mėnesį. E, kalbu apie šią parodą. Rezoliucija dabar yra parengta tik uh, anglų kalba, bet iki 25 dienos, tai yra po ryt, vis, į visas kalbas bus projektas išverstas iki ketvirtadienio. Dėl uh, to, kad neturime daug laiko, e, turėjome skubėti ir norime patvirtinti šią rezoliuciją iki parodos pradžios, taigi neturėsime labai daug laiko pakeitimams. Dėl to paprašysiu kolegų pasižiūrėti, kaip galima greičiau į šį klausimą e, mes e, pateiksime rezoliuciją e, beveik tuo pačiu metu, kai prasidės e, paroda. Šį penktadienį yra terminas, į kurio galime pateikti pakeitimus, norėdami suspėti. Jeigu galite dirbti anglų kalbą, galbūt jau turite tekstą, tai nagrinėkite. Bet jeigu uh, norite e, skaityti rezoliuciją tik savo kalbą, tai palaukite porą dienų, kaip sakiau, iki 25 dienos bus išversta ši rezoliucija. Aš tikiuosi, kad e, mes deramai padirbėsime, nes mes diskusijose dėl šio klausimo esame lyderiai, kalbame apie e, maisto saugumą apsirūpinimą maistu, apie mokslinius tyrimus, atliekų mažinimą, e, tvarų gamtinių išteklių valdymą. Tie klausimai yra labai aktualūs mūsų komitetui. Aš džiaugiuosi, kad mūsų komitetas yra pagrindinis komitetas ir mes Strasbūrė per plenarinę sesiją oficialiai pristatysime savo rezoliuciją. E, aš tik tai noriu paprašyti jūsų visų, kuo nuoširdžiausiai, padėti man parengti e, šią rezoliuciją. Reikia įtraukti visas frakcijas ir mūsų komitetą, reikia įtraukti visą kaip geriau, kad mes galėtume parengti gerą tekstą. Pirmininkė, terminas yra 27 diena, o išverstas tekstas bus pateiktas 25 dieną, dabar jau jis egzistuoja anglų kalba. Taigi ačiū iš anksto Jums už pasiūlymus. Labai ačiū gerbiamam De Castro. Mes jau kalbėjome apie tai keletą kartų. Aš manau, kad tolesnė procedūra nekels jokių problemų ir turėtume dirbti sklandžiai toliau dėl šio klausimo. Manau, kad tokiu būdu mes galėsime e, dirbti pagal terminus ir tokiu būdu per plenarinę sesiją patvirtinsime rezoliuciją dėl šios parodos. Labai ačiū. Dar noriu Jums priminti, kad verčiama yra į 20 kalbų estų, maltiečių, slovakų, kalbų nėra. Kitas klausimas, penktasis, e, vaisių ir daržovių sektorius, reforma, e, padėtis po 2005 metų reformos, apie tai jau esame kalbėję. Pirmiausiai, kalbėdami apie gamintojų organizacijas, E, kalbėjom apie tai, kaip gamintojų organizacijos e, vykdo veiklos programas, e, kol kas organizavimosi lygis ES ir šiame sektorė nėra pakankamai tvirtas, reikia jį deramai reguliuoti, tvarkyti. Bent jau matome dabar, kad tikrai dar yra trūkumų. Tikriausiai prisimenate, kad sausio 12 dieną vyko seminaras šiuo klausimu. Mes išgirdome labai svarbios informacijos per tą seminarą ir e, manau, kad esame pasirengę šiandien iš esmės pasikalbėti apie tai. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui pranešėjai. Prašom. Eh, Ačiū Jums, pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Šis dokumento projektas buvo papildytas po diskusijų su suinteresuotais ūkio subjektais, kurie dirba šiame sektoriuje, taip pat su kolegomis. Ir mes stengiamės pažvelgti į tuos aspektus, kurie mūsų nuomonė yra svarbus ir kuriuos reikėtų įtraukti į galutinę dokumento versiją. Dabar labai greitai norėčiau visus tuos dalykus paminėti. Viena vertus. Norime padėti gamintojų, e, gamintojų organizacijoms, norime pažvelgti įvairias, kokios yra situacija, kokia yra situacija kiekvienoje valstybėje narėje ir kokia yra gamintojų organizacijų situacija kiekvienoje valstybėje narėje. E, Agri komitete ekspertai teigia, kad yra dideli skirtumai Europos šiaurėje ir Europos pietuose. Kartais iškyla maisto grandinis klausimas ir teigiama, kad dideli priekybos centrai turi neigiamą įtaką gamintojų organizacijoms. akivaizdu, visi suprantame, kad gyvename rinkos sąlygomis, tačiau e, labai svarbu, kad konkurencija būtų sąžininga. Suprantama, kad konkurencija yra. Ir e, kartais e, puiku, kai kalbame, kai kalbame apie eurą, kai dėl importo, tačiau kitos šalis nelabai nori mūsų gaminius įsileisti Mes taip pat turime kalbėti apie greitai gendančius produktus ir labai svarbu, kad e, štai esant tokioms e, problemoms kaip Ukrainoje, tai pamatysime, kaip tos problemos persimės ir kitas šalis ir gamintojų organizacijos. E, ir, ir kitos organizacijos jom, joms dažnai vadovauja neūkininkai, kartais yra valdymo sunkumų. Ir labai norėčiau išgirsti kolegų nuomonę esu atviras ir norėčiau paprašyti ir šešėlinių pranešėjų, ir įvairių frakcijų atstovų pasisakyti šiuo klausimu ir galų galę susitikinęs, kad turėtume, turėsime tokį dokumentą, kuris tinkamai atspindės Europos parlamento nuomonę. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Pradėsime diskusijas. Pone Gulgera, jums suteikiu žodį. Labai ačiū pirmininkė. Sveiki visi. Šis pranešimas, ponė Melo, yra labai svarbus visai Europos Sąjungai, ypatingai tokioms šalims kaip mano, Ispanijai ir mano regionui, Antalūzijai, kur e, vaisių daržovių sektorius turi labai svarbę reikšmę mūsų regiono ekonomikai. Aš pritariu pagrindinėms mintims kurios atsispindi jūsų nuomonėje. Taip pat norėčiau konkrečiai išsakyti tam tikrus klausimus. E, mano nuomonė, bendras rinkos organizavimas vaisių ir daržovių sektoriuje apskritai funkcionuoja gerai, tačiau mums reikia kai ką pagerinti sistemoje. Reikėtų sustiprinti gamintojų padėtį, kaip ir jūs e, labai gerai pastebėjote. Mes matome, kad maisto grandinėje nėra pusiausviros ir nuo to kenčia ne tik vaisių ir daržovių sektorius, bet ir kiti sektoriai ir gamintojai. Ir mes e, turime sustiprinti gamintojų organizacijas. Uh, kad galėtume užtikrinti didesnę, geresnę pusiausvyrą maisto grandinėje. Ir mano nuomonė yra kitas dalykas, kuris gerai neveikia. Tai yra krizių valdymo mechanizmas. Manau, kad mes turėtume pakoreguoti šį mechanizmą, žiūrėti, kodėl jis neveikia. Mes, kaip pavyzdžiui, koli bakterijos krizės atveju ar dabar esant Rusijos draudimui vežti produktus e, negalime gerai valdyti situacijos. Kodėl mes turime taikyti išskirtinės ypatingas priemonės, e, kad ir yra toks mechanizmas. Ir aš manau, kad tai yra esminės problemos, e, kurias mes turime spręsti net ir šio pranešimo pagalba krizių valdymo mechanizmo klausimas yra labai svarbus, kuris ne, tas mechanizmas dabar neveikia. Taip pat, mano nuomonė, ir yra būtina taikyti geresnės e, paskatas. Reikėtų geriau e, pasitelkti gamintų organizacijas vaisių ir daržovių sektorių, kad jos turėtų daugiau svorio maisto grandinėje. Ir e, matome, kad padėtis valstybėse e, narėse yra skirtinga, kai kur gamintojų organizacijos turi e, vaidina tvirtą vaidmenį, kai kur netokį stiprų vaidmenį, bet reikia ją skatinti, kad jos ir toliau kurtusi burtusi ir mes turime skirti daugiau dėmesio toms organizacijoms vaisių ir daržovių sektoriuje. Aš taip pat norėčiau uh, E, jums pasakyti, kad reikėtų galbūt galvoti apie tam tikros e, naujus e, normatyvus. Galbūt reikėtų Europos, Europinės tam tikros priemonės tarp profesinės. Nes turime galvoti kaip susijęti, kaip galima geriau skirtingas maisto grandinės grandis. Ir aš manau, kad apskritai pranešimas tikrai yra e, geras ir labai pasitikiu jumis, ponė Melo. Labai ačiū Jums. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w związku z tym, że lista się wy... Labai ačiū, ponios ir ponai. Matau, kad sąrašas norinčių pasakyti vėl vis ilgėja ir prašyčiau kalbėti nelgiau kaip vieną minutę visų norinčių. Aitema, ponas Aitema, šešiems penšėjas. Um, Aš esu šešėlinis pranešėjas ir manau, kad komisijos pranešimas atspindi situaciją vaisių ir daržovių sektorija ir matome, kad organizacinis lygmuo yra stipresnis, bet skirtingose valstybėse narėse yra dideli skirtumai, tai susiję ir su kultūriniais skirtumais, bet e, kai kuriuose valstybėse narėse gamintojai yra labai maži ir nesusiorganizuoja, neapsijungia į gamintojų organizacijas. Mano nuomonė, gamintojų organizacijos yra labai svarbios, ypač krizės laikotarpiu kaip buvo pasakyta ir anksčiau, tačiau e, e, jie, šios organizacijos svarbios, kad užimtų svarbę vietą rinkoje. Taigi konkurencijos taisyklės turėtų būti skirtos pirmiausia gamintojų organizacijoms. Ir dar norėčiau kreiptis į komisiją ir paklausti apie teisinį užtikrintumą kad gamintojų organizacijos turėtų veikimo laisvės, kad galėtų prisitaikyti ir pritaikyti savo veiklos programas tai galbūt komisijos nustatytos taisyklės turėtų būti aiškesnės, nes e, kartais komisija ir audita, reikia laukti dviejus metus komisijos audito, dar yra labai svarbios priemonės organizacinių lygmenių. Tai e, vadinasi asocijuotos gamintojų organizacijos ir jas e, galima palyginti su tuo bendradarbiavimu, kuris vyksta pieno sektorija. Taigi norėčiau pasakyti, kad taisyklės dėl tų APO irgi turėtų būti aiškesnės e, kai dėl administracinės naštos, tai ji labai didelė ir ji gali trukdyti inovacijoms, todėl labai svarbu sumažinti biurokratinius dalykus šią prasmečių. Ponas Kaputo. Prezidentė, innanzitutto mi congratulo con il relatoro. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Melo už atliktą darbą. Šis, šiame pranešime yra įtraukta įvairių aspektų e, dėl vaisių ir daržovių sektoriaus. Tikrai labai dažnai susidurėme su nesažininga konkurencija, procedūros būna labai sudėtingos. Ir CPM priemonės taip pat labai sudėtingos. Krizių prevencijos ir valdymo priemonės labai sudėtingos, tačiau šiuo metu e, ta sistema nėra atnaujinama, nepriderinama reikėtų turėti galvoje, kad kai kurios veiklos programos turėtų būti lankstesnės ir tuomet krizių prevencijos ir valdymo mechanizmas veiktų geriau ir geriau galėtų padėti gamintojams. Taip pat e, organizavimo, organizacijų lygmuo yra žemas daugelie valstybių narių ir dėl to organizacijos nedirba kartu. Tai pavyzdžiui, labai sunku, kai kuriuose šalyse labai sunku pripažinti, teisiškai pripažinti gamin, gamintojų organizacijas. Ir, e, o krizių prevencijos ir valdymo priemonės e, turėtų būti susijėtos su abipusiais fondais, kad krizės atveju būtų apsaugotos gamintų organizacijų pajamos. E, pavyzdžiui, kaip Rusijos embargo atveju. E, pirmininkė, aš labai greitai visą tai skaitau, bet manau, kad bent jau šešėliniai pranešėjai turėtų galimybę e, pristatyti savo darbą. Aš dar tik tai pusę pasakiau viso to, ką norėjau pasakyti, ir, bet norėjau pasakyti, kad visa tai yra didelio darbo rezultatas. Taigi norėčiau paprašyti jūsų e, suteikti man šiek tiek laiko, kad galėčiau visą tai jums pristatyti. Pasistengsiu kalbėti dar greičiau. Manau, kad e, daug skirtingose valstybėse narėse veiklos programos netinkamai veikia arba veikė tik tie, kad e, būtų padidintos e, gamintų organizacijos produktų vertė, kaina. Manau, kad valstybės narės turėtų padėti gamintojų organizacijoms, kad jos turėtų daugiau galimybių dėrėtis, kad vaisių ir daržovių kaina būtų didesnė. Mums taip pat reikėtų geriau gyvendinti veiklos programas. Manau, kad visų pirma labai svarbu nustatyti prioritetinius tikslus, juos sukonkretinti, e, padaryti tikslingesniais kad vėliau galėtume išmatuoti savo pasiekimus ir pasižiūrėti, kaip viso to, ką nusistatėme, pasiekime. Tai padėtų ir viso sektoriaus konkurencingumui. Antras dalykas, kuris labai svarbus, yra mokymas. E, ponas Melau tai paminėjo jau kaip jis teigia, jeigu esi geras ūkininkas, nebūtinai esi geras vadovas. Taigi reikia nustatyti labai aiškius ir aplinkos apsaugos tikslus. Ačiū. Dėkuoju, šiek tiek daugiau laiko suteikėme jums dabar, ponė Maginės. Chairman, I, Pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes norėčiau pritarti, papildyti uh, pona Melo, jis paminėjo du svarbius dalykus. Vienas - tai nesažininga prekybos politika maisto tikimo grandinėje. Aš dirbu tuo klausimu ir glaudžiai dirbu su jumis įrengiant šį pranešimą. O antras dalykas yra susijęs su administracinė našta, kuri tenka gamintojų organizacijoms. Tai yra problema. Uh, šis klausimas irgi sprendžiamas jūsų pranešime, tam irgi pritariu. E, tryliktas klausimas dėl tų abipusių fondų ir rizikos valdymo priemonių. Mums reikėtų turėti galvoje ir rydienos darbo tvarkės klausimą, ten, kai mes kalbėsime, lyginsime situaciją tarp Europos, kokie yra Europos Sąjungoje ir JAV. E, turiu labai nedaug pasiūlymų dėl pakeitimų, nes manau, kad pranešimas yra puikus ir turėtų mums visiems padėti šiame sektorija. Ačiū, ponas Sebastian. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, panė Melo. Manau, kad tai yra geras pranešimas. Aš taip pat bendravau su skirtingomis profsąjungomis ir gamintojų organizacijomis ir jos teigia, kad tai yra puikus dokumentas. E, pritarėme, neturime daug pakeitimų, bet kai jau turėsime, kai parengsime juos, tai tikrai sustiprinsime tuos dalykus, kurie jau yra pasakyti, pasistengsime susitelkti į pačius svarbiausius sektoriaus aspektus ir tas problemas, e, tokias kaip palikta žemė ir kitus dalykus, kurie paminėti e, rinkodaros grandinę, problemas tam tikrose šalyse, sunkumus eksportuojant produktus. Aš esu iš Valencijos, iš Ispanijos Ir labai, mes parduodame labai daug vaisių Europoje, taip pat ir Rusijoje. E, šio, šiame pranešime nėra paminėtas dar vienas aspektas. Gamintojų organizacija yra ne savaiminis tikslas, o priemonė, kuri turėtų padėti ūkininkams daugiau uždirbti. Ir mums e, reikėtų kalbėti ir apie tai, ar, prie, ar gamintų organizacijos iš tikrųjų padeda ūkininkams e, gauti geresnę kainą už savo produktus. Uh, Mes e, iš tikrųjų turime pagrindinis tikslas yra padėti ūkininkams e, pelningiau parduoti savo produkciją. Ir manau, kad mums reikia stebėti tas organizacijas, nes gali būti taip, kad jos netlieka savo darbo. Panasulo. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Melo už puikiai atliktą darbą. Džiaugiuosi, kad jis pabrėžė e, kai kuriuos pačius svarbiausius principus. E, mažėja vaisių ir daržovių suvartojimas, ir nes žmonės renkasi perdirbtus produktus, o tai daro poveikį ne tik ūkininkų pajamoms, bet ir žmonių sveikatai. Taip pat reikia užtikrinti, kad produktai iš trečiųjų šalių būtų gaminami e, panaudojant tuos pačius metodus ir reikalavimus, kokie yra taikami ES, pavyzdžiui, susijusių su gyvūnų gerove. Kai nagrinėjame komisijos komunikatus, tai matome, kad apskritai mažėja žemės vaisių ir daržovių auginimui, o tai reiškia, kad vidutinis ūkio dydis dabar mažėja. Ir tai savo ruoštų reiškia, kad apskritai mažėja ūkininkų pajamos. Ir turėdami tai galvoje, galime pasakyti, kad gamintojų organizacijos gali būti labai geras sprendimas e, vaisių ir daržovių sektoriuje nes e, priešingo atveju ūkininkai dirbdami atskirai neturi daug galimybių dėrėtis dėl kainos. Reikalingas e, požiūris iš, iš apačios į viršų. E, reikia, kad profesinės organizacijos būtų bendradarbiautų. Reikėtų įtraukti ir vartotojus ir skatinti juos įsitraukti. E, Pavyzdžiui, vartotojai galėtų sumažinti išmetamų vaisių daržovių kiekį, galėtų paminėti kai kurios kokybės aspektus. Na ir galiausiai e, reikie, atliekant šios sektoriaus reformą reikėtų turėti galvoje ir transporto logistinius klausimus. Ačiū. Pan posel Glezos. Ačiū labai. Agapite, pra... Ponas Glizos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Na, jeigu nueitumėte į turgų, esantį viename ES valstybių narių, ir norėtumėte įsigyti vaisių arba daržovių, pamatytumėte, kad tam parduodami vaisiai ir daržovės praktiškai iš visų pasaulio šalių, tik ne iš ES valstybių narių. Tad Turiu pasakyti, kad 30 metų vykdoma netinkama politika dėje pasitarnavo e, mūsų ES pietinių valstybių narių nenaudai ir dėje kolegos iš tų šalių neturi galimybės patekti į ES šalių rinkas. Ir jeigu toliau bus tęsiama tokia politikos skriptis, bus teikiama pirmenybė Marokui, Libijai, Izraeliui, tai tikrai net neš nieko gero. Na ir jeigu pramoninius gaminius pirksime iš Junktinio Amerikos valstijų, iš Japonijos ir taip toliau, jūs tiesiog e, sudarysite tokias sąlygas, kad mūsų gaminiai nepateks į mūsų europinės rinkas. Ir dėl tos neprimtinos politikos dėja kitų šalių produktai užima mūsų ES valstybių narių pagaminto produktų vietą mūsų parduotuvių arba turgų lentynose. Tad tikrai sudėtinga rasti vietos gamintojų ar vietoje užaugintų produktų, pavyzdžiui, Graikijos turgose. Ir man atrodo, kad Europos parlamentas tikrai turi spręsti šią sudėtingą problemą. Ačiū labai. Ačiū labai. Dėkoju. Ponas Biegas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėjus, tikrai puikiai padirbėjo ir tikrai neblogai apžvelgė šį sektorių, investicijas, vartojimą ir taip toliau. Daug svarbių elementų buvo paliesta pranešime. Ir turiu pasakyti, kad dėje nepalaikome visų pranešimo aspektų. Manau, kad reikėjo šiek tiek galbūt kritiškiau pažvelgti į liberalizacijos procesus vykstančius sektoriuje, nes e, Deja, jie sudaro galimybę taikyti tokias nesažingas praktikas įvairiose ES valstybėse narėse ir regionuose, nuo kurių kenčia tūkstančiai e, gamintojų ir kurie tiesiog pasitraukia iš sektoriaus. Be abejo, tai daro įtaką ir E, apskaitai organizacijų lygių, tai turiu pasakyti, kad e, kalbant apie mūsų ES valstybių narių užauginamus produktus, mes patirime deficitą ir taip pat reikia nepamiršti, kad mažėja ir vartojimas, bet to turime tokias paramos priemonės, kurios realiai nepanaudojamos. Ir mažiau nei viena trečioji ES paramos yra skirta remti e, auginimą ar gamybą. Tad mums atrodo, pranešėjas tikrai turėjo paminėti tuos elementus, pažvelgti į visą tai e, šiek tiek kritiškiau. Taip pat reikėjo pažiūrėti tas priemonės, kurios sudarytų galimybę kažkaip e, plačiau pažvelgti į kontekstą, bet to negalima viso to atsijėti ir nuo liberalizacijos proceso, tai yra problemos ašis, Neretai sakoma, kad vartojimo lygis sumažėjo dėl kilusios krizės, tačiau tai nėra tiesa. Daržovės tikrai nėra brangesnės nei, pavyzdžiui, hamburgeris, sumuštinis. Tačiau e, situacija yra tokia, kad net mokyklų kavinėse dabar prekiavama nesveikai sumuštiniai, sudaroma galimybė plačiau vartoti tokius gaminius. Tad, žvelgiant į šią rinką, būtent joje reikia ieškoti problemos pasiekmių, bet to neretai e, užaugintos produkcijos kaštai yra žemesni nei realūs jos užauginimo kaštai, tad tai tikrai nepadeda visai šiai gamybos grandiniai. Nu, kalbant apie organizacijų masto mažėjimą, taip yra todėl, kad yra ir tam tikrų teisinių apribojimų, teisinių problemų, biurokratijos, kuri, kurios tikrai riboja gamintojų organizacijų steigimą. Tad itin svarbu pažvelgti ir į socialinius problemos aspektus bei pabandyti prioritizuoti e, ma, e, būtent mažus ūkius, e, taip pat šeimų ūkius, nes jie yra pamatas visos sistemos. Ačiū. Dėkoju. Šiek tiek leidome ilgiau kalbėti šešėliniams pranešėjams, bet labai prašyčiau visų laikytis jums skirto laiko. Prašom kitas kalbėtojas. Pone Peti. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prije svega čestitam izvjestitelju gospodinu Melu na odlično obavljenom poslu. E, pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Melu, už puikų darbą. Man atrodo, kad Šis pranešimas e, apima visas pagrindinės e, centrinės problemas susijusias su sektoriumi, su e, taip pat gamintojų organizacijomis. Ir žvelgdama iš savo perspektyvos kaip parlamento narė galiu pasakyti vieną dalyką. Man atrodo, kad reikia panaudoti visas įmanomas priemonės, sutelkti visas pastangas, kad būtų užtikrinta, jog nacionalinės vyriausybės padėtų supaprastinti procedūras. Uh, Ar Kroatijoje yra tik dvi e, gamintojų organizacijos, viena e, pieno sektoriuje, kita vaisių sektoriuje. Ir iš daugelio gamintojų esu girdėjusi, jog jie norėtų susiburti į tokias organizacijas, e, tačiau tai atima nemažai laiko, sudėtinga tai padaryti, todėl jie tokios minties paprasčiausiai atsisako. Ir man atrodo, kad, pavyzdžiui, šeštame ir septintame punkte pateiktos rekomendacijos kurias parengė ponas Melau, e, tikrai yra svarbios, nes e, tai sudaro galimybę gamintojų organizacijoms gauti daugiau lėžų, organizuoti savo veiklą ir būti konkurencingesniems rinkoje. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponešai, prašau. Ačiū. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Malau, ačiū už puikiai parengtą pranešimą. Norėčiau paliesti vieną elementą, tai yra krizės valdymas ir e, Rusijos problema. Turiu pasakyti, kad gana sudėtinga pasinaudoti esamomis priemonėmis, nes norint pa, užtikrinti, kad būtų išmokėtos kompensacijos e, nukentėjusiems ūkininkams, tikrai reikia vykti daug kliučių ir, pavyzdžiui, Niderlanduose mūsų ūkininkai tikrai nukentėjo. Žinome, kad yra šimtas milijonų eurų skirtų paramai, tačiau tie gamintojai, kurie nori pasinaudoti tą paramą, tikrai susiduria su didelėmis kliūtimis. Tad sektorių atstovai nori žinoti, kaip jie gali pasinaudoti tais ištekliais numatytais krizių valdymo sistemoje. Ir kadangi šiandieną kalbame apie gamintojų organizacijas, manau, tai yra svarbus. Uh, elementas ir ūkininkams, ir vaisių augintojams. Jiems labai svarbu e, sugebėti valdyti savo veiklą patiems. Ir tiesiog reikia užtikrinti, kad būtų sudaryta jiems galimybė e, burtis draugien. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Milo. Pritariu jo pagrindinėms mintims. Buvo keletą kartų jau pasakyta, kad didžiausia problema – yra tai, kad nėra labai organizuotas šis sektorius. Ir tai e, reiškia, kad daug gamintojų e, nesinaudoja jokią e, paramą, pirmiausia dėl to nukenčia smulkieji gamintojai. Ir tie gamintojai turi labai nedaug galių deryboms, darytis visoje e, grandinėje. Taip pat daug kas iš jūsų minėjote e, globalizaciją ir dar dėl to kyla daug problemų. Ir dėl, todėl, kad e, nėra gamintojai labai gerai organizuoti. Taip pat manau, kad reikia kalbėti apie tai, kaip padidinti patrauklumą profesinių organizacijų kaip padidinti komercinę produktų vertę. Ir reikėtų taip pat, kas yra ypatingai svarbu, stiprinti krizių e, prevencijos ir valdymo e, priemonės. Ir tai yra labai svarbu šiam sektoriui. Dėkuoju. Ponas Tenter. Dėkoju, norėčiau ir aš savo ruoštų padėkoti pranešėjai už jo darbą. Noriu priminti Jums, kad Vykdant bendrausio žemės ūkio reformą, parlamentas ir mūsų komitetas konkrečiai e, patvirtino e, daug pasiūlymų, kurie apie trišalės darybas dėje nebuvo priimti ir tai buvo, kai kurie iš tų pasiūlymų buvo susijęs su gamintojų organizacijomis e, buvo daug kalbama apie konkurenciją ir apie gamintojų organizacijas. Aš noriu pasakyti, kad e, mūsų komitete e, taip pat bus nagrinėjamas šis klausimas ir tai yra susijęs su parlamento e, noru. Mes kalbėjome daug apie konkurencijos sąlygas. Lisabono sutartyje atitinkamos nuostatos yra ir es tokioms sąlygoms E, reikia paremti tam tikras e, gamintojų organizacijas, tiksliau gamintojų organizacijas. Egzistuoja taip pat, matome, skirtingos valstybėse narėse e, sąlygos, finansinės sąlygos, fiskalinės sąlygos. Ir kai kur, pavyzdžiui, gamybos kainos yra didesnės už pardavimo kainas ir mes turėtume nepamiršti, kad reikia imtis priemonių ir apginti pragyvenimo standartus, apsaugoti. Pone Sara, ačiū, ačiū labai, ponė pirmininkė. Man susidarė įspūdis, kad e, kai yra nesilaikoma užsibės politikos ir rinka tiesiog e, E, dašių laisvai, e, gamintojų galimybės dėrėtis dėja yra susilpninamos ir itin smarkiai susilpninamos ir man atrodo, kad gamintojų organizacijos e, iš esmės vien tik bando nuslėpti realią situaciją, o reali situacija yra tokia, kad kiekvieną dieną gamintojai praranda uh, lėšas, pajamas už savo auginamą ar gaminamą produkciją ir jiems darosi vis sudėtingiau išlikti. Tad, žvelgiant į šią situaciją, reikia ją žvelgti kritiškai, reikia pažiūrėti, kur mus atvedė liberalizacija, kokia yra gamintojų padėtis, nes jeigu to nepadarysime, nieko nepasieksime. Ir pirmiausia reikia žvelgti į kainas. Jos yra žemės ūkio politikos e, širdis. Jeigu to nedarysime, situacija tik dar labiau komplikuosis. Na ir apskritai norėčiau pasveikinti pranešėją, tačiau man atrodo, kad šių konkrečių mano minėtų elementų trūksta tekste, trūksta tokios pamatinės analizės, tad tikrai reikėtų pabandyti ištaisyti padėtį. Ir dar viena pastaba. E, pagalba krizių atveju, pavyzdžiui, e, E, kilusios Rusijos krizės atveju. E, kalbant apie prisijungimą prie gamintojų organizacijos, tai problemų neišsprendžia. Ir jeigu gamintojas nusprendžia neprisijungti prie tokios organizacijos, jis tiesiog, e, tai yra jo laisvas pasirinkimas. Ačiū labai. Ponas Ozum. Dėkoju pirmininkė. Kaip žinote, e, situacija vaisių dažavių sektoriuje yra labai nevienoda. E, Prancūzijos kai kurie gamintojai e, taip pat kenčia, ypač vaisių gamintojai. Sunku labai konkuruoti rinkoje, kadangi yra daug importuojamų produktų ir tuo pačiu metu gamintojai neturi dažnai pakankamai išteklių investuoti ir e, kartais dėl to auga gamybos kainos. E, gamintojai e, dažnai yra remiami vietos vartotojų ir jie būrėsi į tam tikras organizacijas, grupės ir tokiu būdu bando pasipriešinti didžiųjų diktatui. Reikia atsižvelgti į tai, kad mes turime e, derinti įvairius interesus šiame sektorija ir atsižvelgti į ekonominę e, situaciją. Ponas Valkalser. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš, kaip ir kiti kolegos, norėčiau pasveikinti poną Melau už tikrai puikiai atliktą darbą. Uh, puikiai parengtas pranešimas ir be jokių abejonių vaisiai ir daržovės yra itin svarbus, ypač kai kuriuose ES valstybėse narėse esančiose pietinėje žemyno dalyje. Ir mano regionas, Murfijos regionas Ispanijoje, taip pat remiasi vaisių ir daržovių e, sektoriumi, tai yra kertinis akmuo, nes ten yra sukurta daug darbo vietų, tad šis sektorius, vaisių ir daržovių sektorius mums yra itin svarbus. Ir būtent dėl tos priežasties norime iškelti keletą svarbių elementų. Tai yra didesnės paramos teikimas gamintojų organizacijoms. Ta parama turi būti e, taip pat susieta su sistema ir e, suderinta su kainų sviravimais sektoriai, juk tokie dalykai nutinka, taip pat reikia pabandyti išvengti spaudimo, kuris yra taikomas augintojams ir gamintojams iš platinimo grandies. Ir dar vienas dalykas, apie kurį šiandieną buvo nemažai kalbėta, tai yra e, Rusijos e, importo draudimas, tai daro įtaką ne vienam sektoriui ir tikrai trūksta kol kas realaus atsako iš Europos komisijos pusės, kuris padėtų mūsų gamintojams. Ačiū labai dabar, ponė Herins Karakija. Ačiū. Man atrodo, kad kalbant apie e, vaisių ir daržovių politiką, krizė prevencijos ir valdymo sistema yra gana nebloka, be abejo, ją galima dar patobulinti, apie tai kalbėjo ir gerbiamas pranešėjas savo pranešime. Tai tikrai puikus pranešimas, ačiū už jūsų puikiai atliktą darbą, jis tikrai nusipelno pagirimų. Dabar dėl didesnės paramos e, gamintojų organizacijoms galiu e, jums dėl to pritarti. Na, o kalbant apie tai, kodėl krizių prevencijos ir valdymo sistemos nėra tinkamai panaudojamos, kaip būtų galima tą situaciją pakeisti, ponas pranešėjas taip pat kalbėjo apie tą abipusiškumo principą. Jeigu ES gamintojai turi laikytis kažkokių tai konkrečių reikalavimų, turėtų jų laikytis ir trečiosios šalis. Na, o kalbant apie gamintojų organizacijas bei jų vaidmenį maisto e, grandinėje, uh, Tai taip pat buvo paliesta, ponė Maginės taip pat apie tai kalbėjo. Tad tikrai dar reikia padirbėti šioje srityje ir numatyti kažkokius tai standartus ateityje Europoje. Mes taip pat pateiksime e, pasiūlymų dėl pakeitimų. Taip pat kalbėsime apie kainų aspektus. Taip pat tie visi procentiniai skaičiai, kuriuos galbūt reikėtų peržiūrėti, atsižvelginti susidariusias aplinkybės, bet kuriuo atveju sveikinu. Daug komentarų neturiu, nes jūsų ataskaita tikrai puikiai dėkoju. Dabar ponas Darneris, prašau. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti, ką tik kalbėjusiam kolegai. Dėkoju pranešėjui už puikų pranešimą. E, šis e, sektorius, apie kurį kalbame šiandien, vis tik tai galime pripažinti, kad veikia ir e, sistema stiprėja. Mes jau komitete kalbėjome apie tai, nagrinėjome įvairius tyrimus Ir matome, kad dėja kai kur e, nepasinaudojama dabar esančiomis galimybėmis. Turime gilintis į tas galimybės. Turime uh, užtikrinti, kad gamintojai labiau įsilietų, įsitrauktų į sistemą, nes šiame sektorėje uh, gamintojai gali tiesiogiai pateikti į rinką savo produkciją. Uh, bet jeigu jie nebus gerai susiorganizavę, tai pralaimės. Ne, tas sektorius e, skiriasi nuo kitų žemės ūkio sektorių. Dabar dėl krizių valdymo. Jeigu pasižiūrėsite į situaciją, kuri kilo per keletą praėjusių mėnesių dėl Rusijos embargo ir pasiekmių, reikia kalbėti apie krizių valdymą ir e, gamintojų organizacijas, kurios gali suvaidinti labai tvirtą vaidmenį. Bet mes turime galvoti, kokias priemonės suteiksime toms organizacijoms, kad galėtų jos e, atlikti tam tikrus užda, uždavinius. Reikia taip pat e, kalbėti apie tai, kokiomis aplinkybėmis, kaip yra veikiama. Reikia kalbėti daugiau apie krizių valdymą, apie saugojimo įrengius, apie e, perdirbimo galimybės. Manau, kad gamintų organizacijos esant tom priemonėm galėtų veikti dar geriau. Ponas Budam. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą. E, naujose valstybėse narėse matome, kad nenorima jungtis į gamintojų organizacijas. bet mes tik tai turime suvokti, kad tik tai per tokias organizacijas galime užsitikrinti tam tikrą e, svorį. Reikia smulkiems gamintojams e, padėti ir dėl to ir taip pat skatinti juos e, užsitikrinti saugojimo pakankamai gerą struktūrą įrenginius Taip pat e, reikia užtikrinti, kad jie galėtų parduoti savo produkciją parduotuvėse ar desnėse ar mažesne. Ir kad jie būtų e, mažiau priklausomi nuo įvairių draudimų, nuo kainų kitimo tarptautinėje rinkoje. Būtent dėl to reikėtų e, kalbėti apie smulkesnės detalės šioje rinkoje. Dabar ponas Bovė. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, nes mano nuomonė jis e, labai svarbių e, klausimų iškėlė. Pagrindas yra geras mūsų darbui. Norėčiau e, pritarti tam, ką sakė Mišel Dantan dėl konkurencijos dalykų. Reikės apie tai dar daugiau kalbėti. Reikia uh, galvoti apie naujas e, galimybės darybinės e, gamintojų organizacijų. Štai pat noriu priminti Jums, kad e, mes labai aiškiai esame pasisakę dėl laisvos prekybos su Maroku, tačiau per plenarinę sesiją mes pralaimėjome dėl pesticidų klausimo pranešime sakoma, kad egzistuoja labai rimtos problemos ir kad vartojimas, vartojimo mažėjimas yra susijęs su tuo. Nes e, vaisiuose ir daržovėse dabar maisto grandinėje yra daugiausiai pesticidų, dėl to šioje srityje reikia labai dar daug ką padaryti. Taip pat e, noriu paminėti kitą dalyką, kurį pastebime Europos lygmenių. Tai yra maži gamintojai ir didelės pramoninės struktūros susimančios vaisių ir daržovių auginimų, kur 40, kurios turi 450 hektarų e, šiltnamių ir tos didžiulės organizacijos ar įmonės išbalansuoja rinką. E, E, taip pat e, žinome, kad jos e, įsirengia saulės baterijas ant savo šiltnamių ir tai dar labiau iškraipo tą rinką. Dėkoju. Ponas Bogovič. Norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą, už tai, kad nagrinėja šį klausimą. Gamintojai gali daug ką padaryti, užtikrindami savo deramą vaidmenį visoje grandinėje. Ir veikdami mažmenės prekybos sektorijoje mums reikia technologinių e, naujovių, reikia plėtoti rinką ir pranešime labai gerai pastebėta, kad mums reikia sutrumpinti kelią vaisių ir daržovių maisto grandinėje. Ir matome, kad gamintojų organizacijos labai gerai veikia tose šalyse, kaip Belgijoje, Ispanijoje, Niderlanduose, ten, kur daugiausiai auginame vaisių ir daržovių. Valstybės narės, kurios neseniai prisijungė prie ES, turėtų panašiai galvoti, turėtų plėtoti bendrą požiūrį. Slovenijoje, pavyzdžiui, gamintojų organizacijų nėra ir vaisiai ir daržovės yra viena iš sričių, e, kurios ateityje galėtų užtikrinti daug, daugiausiai darbo vietų. Mūsų Mūsų šalyje egzistuoja teritorijos, e, tai, tai yra sritis, kuri galėtų užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą. E, Belgija buvo atvykę mūsų, e, bus, atvyks mūsų gamintojų atstovai ir aš poną Melo pasikviesiu į diskusiją. Labai ačiū. Dabar aš norėčiau tarti keletą žodžių. Šis sektorius yra labai mm, ypatingas dėl įvairių priežasčių. E, pernai matėme labai neigiamų tendencijų šiame sektoriuje. Pirmiausiai tai susijęs su krizių valdymu, kuris tampa vis aktualesnis. E, reikia atlikti tam tikras intervencijas rinkoje. Dabar mes nebevartojame termino intervencija, sakome krizių valdymas. Yra vis daugiau e, vaisių Europos sąjungoje pasiūla vis didesnė ir e, reikia stabilizuoti padėtį, reikia naujų priemonių. E, mes e, turėtume pirmiausiai galvoti apie finansinės priemonės, pavyzdžiui, tarpusavio paramos fondus, apie tai galvoti ir Taip pat reikėtų galvoti, kaip konkrečiai paremti gamintojų organizacijas, kad visi veiksmai leistų mums stabilizuoti padėtį. Dabar ponas Korta komisijos vardu pasisakys. Mes labai džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus ir dabar žodis jums. Ačiū gerbiamasis pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti pono Melos parengtam pranešimui ir pasakyti, kad komisija labai didelė dalimi pritarė jo pateiktoms rekomendacijoms ir suprantama svarbiausia raginimui dar labiau sustiprinti gamintojų organizacijas vaisių ir daržovių sektoriuje, kaip būtų galima padaryti, kad tos organizacijos dirbtų efektyviau ir kad būtų patrauklesnės gamintojams, kad jie būtų linkę steigti gamintojų organizacijas. E, tam tikrą prasme mes jau esame pasiekę sėkmės, tai yra pacituota pono Melo pranešime, kad organizacijų skaičius padidėjo nuo 31 procento 2007 iki 43 procentų 2010, o 2012 jau 47 procentai, 47 procentais padidėjo organizacijų skaičius. Taigi politika tam tikrą prasme veikia, tačiau vis tiek skirtingose valstybėse narise, kaip matome iš lentelių, yra labai dideli skirtumai. Ir tie 47 procentai, tai suprantama, nepakankamas skaičius ir daug gerbiamų narių minėjo draudimą importuoti vaisius ir daržovės į Rusiją. Ir e, tai atskleidė tą situaciją ir situacijos trapumą. Šis sektorius yra labiausiai pažeidžiamas ir labiausiai yra paveikiamas rinkos pokyčių, kadangi produktai yra švieži, greitai gendantis ir dažniausiai parduodami tiesiai vartotojams. Taigi nėra labai didelių tų e, kompensavimo pajėgumų. Būtent todėl reikia stiprinti gamintojus e, šiame sektoriuje. Norėčiau labai trumpai, pirmininkė, paminėti du dalykus. Pirmiausia, tai yra raginimas dar labiau supaprasti įtvirtinti e, reikalavimus sumažinti biurokratiją, o antra, tai nesažininga prekybos praktika. E, pritarčiau pranešėjui Melo, kuris teigia, kad komisijos vaidmuo turėtų būti dar labiau sustiprinti bendrą rinkos organizavimą, ypač vaisių ir daržovių sektorių. Tiesą sakant, panas Hogan netrukus parašys komite, la, šiam komitetui laišką ir išdėstys savo konkrečius pasiūlymus, kaip ketina tai padaryti ką mes ketiname daryti ir ką jau pradėjome daryti šiais metais, tai pradėjome gerokai supaprastinti teisės aktus vaisių ir daržovių sektoriuje. E, ir aš kalbu apie antrinius teisės aktus, tai yra gyvendinimo reglamentus ir deleguotosius aktus. Šiame lygmenyje, manau, mes galime daug ką patobulinti ir tą linkme, kaip pasiūlė ponas Hautema ir kiti. Bet reikėtų pasakyti atvirai, kad ne, būtent nešiniečiai turi būti supaprastinti, kad iš tikrųjų sumažėtų biurokratijos. Turime supaprastinti bazinius teisės aktus, o tai reiškia, kad juos reikės pateikti ir tarybai svarstyti, ir parlamentui. Manau, kad komisijos narys labai greitai galės e, pateikti, pristatyti šiam komitetui savo idėjas e, dėl to, kokius bazinius teisės aktus planuojama keisti e, tikrai mm, pritariama gamintojų organizacijoms ir krizių valdymo centrui. Ir klausimas yra, kiek galima kompensuoti iš ES biudžeto. Ir visą tai mm, sunku padaryti mums vieniems, vien supaprastinant teisės aktus. Dabar perėsiu prie kito klausimo, kurį paminėjo daug gerbiamų narių, tai yra nesažiningos prekybos e, su klausimo. E, komisijos narys Hogan tikrai yra pasiryžę šiuo klausimu dirbti ir pasiekti rezultatų. Ir ponia Maginis tikrai rengia labai svarbų pranešimą šią temą. Mums šiuo atžvilgiu reikia stiprinti gamintojus maisto grandinėje ir sustiprinti jų pozicijas, lyginant su mažmenininkų pozicija. 2011 metais buvo patvirtintas dokumentas, šių metų pabaigoje komisija, 2015 metų pabaigoje komisija parengs e, ataskaitą ir joje pristatys, kokių žingsnių imasi, imsis. Pirmiausia, pristatys dabartinę situaciją maisto grandinėje ir po to bus rašoma apie tai, ką galima patobulinti. Ir norėčiau pasakyti, kad už visus šios klausimus atsakingas ne tik mano komisijos narys, bet maisto žemės ūkio klausimai yra ir kitų e, komisijos narių portfelių sudėdamoji dalis. Taigi ačiū Jums e, už pakvietimą ir nekantraudamas laukiu tolesnio darbo ir su pranešė ir su komitetu. Pone Maginės, prašau. Labai trumpai paprašiau žodžio e, pas, kai pasisakė kolega atstovaujantis komisiją. Šis komitetas taip norėtų kartu su vidaus rinkos komitetu spręsti šį klausimą, turiu galvo 54 klausimą. Reiklas toks, jeigu dabar nelaimėsime šio mūšio, tai komiteto vaidmuo ateityje vaisių ir daržovių sektoriuje bus gerokai sumažintas. Labai svarbu, kad žemės ūkio sektorius būtų pripažintas kaip pats e, svarbiausias maisto ir grandinėje. Ir komisijoje kai kuriems kolegoms taip netrodo, taigi aš norėčiau paprašyti šio komiteto visų narių kovoti kartu su manimi ir su pirmininku, kad mūsų statusas būtų pripažintas šiuose diskusijose, nes dabar tikrai tas mūšis labai svarbus ir jeigu jį pralaimėsime, tai vėliau bus daug sunkiau susigražinti pozicijas. Ačiū Jums e, už nuolatinę paramą. Labai ačiū. Kalbėjau su ponu Buzeku ir e, mes sieksime surinkti kaip galima daugiau argumentų. Labai Ačiū ir noriu paklausti, ponė Melo, ar jūs dar norite e, pasisakyti, jums tiek daug komplimentų buvo išsakyta, Žinau, kad tai labai malonu, nežinau, ką jūs norite pasakyti. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už parodytą susidomėjimą mano parengtų dokumentu. 19 kolegų pasisakė šio klausimu, tikrai spūdingas skaičius. Uh, Tikrai mane nustebino kolegų pasisakymų e, kokybė. Buvo priepta labai daug klausimų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su pranešime nagrinėjimais klausimais. E, kol, pasižymėjau keturis ar penkis dalykus, kuriuos paminėjau kolegos. Pirmiausia, dėl krizių valdymo. Norėčiau priminti jums, kad mm, konstatuojamosiose dalyse ir rezoliucijoje tikrai rašoma apie krizių valdymą. Aš, es, aš paminėjau krizę Rusijoje, situaciją dėl Rusijos, paminėjau, kad tai turi neigiamą poveikį vaisių daržovių sektoriui. Taip pat paminėjau, kad mums e, reikia stiprių gamintojų organizacijų, kurios galėtų kartu dirbti ir kartu galėtų įveikti netikėtas situacijas. Taip pat rašoma, kad e, krizių, valdymo, krizių valdymas nebuvo pakankamai pasitelktas per paskutinius metus. Taigi visa tai yra nurodyta 12 ir 15 puslapiuose ir visi tie klausimai, kuriuos kolegos iškėlė, yra paminėti. Dar Norėčiau paminėti, kad dabar gamintojų organizacijos puikiai dirba, reikia atsižvelgti gerąją jų patirtį. E, reikėtų paminėti ir pagalbą krizių atveju, kai yra problemų rinkoje, tai turime užtikrinti, kad e, nebūtų, pra, nebūtų didelių pajamų praradimų. Tai irgi yra nurodyta pranešime. Ten rašoma, kad gamintojai turėtų dėrėtis e, suformavę asocijuotas gamintojų organizacijas ir tuomet turėtų dėrėti su dideliais prekybos centrais. Raginama komisija e, E, kovoti su nesažininga komercinė praktika, kai dėl maisto grandinės, nes visa tai turi neigiamą įtaką gamintojų pajamoms, mažina jų algas ir silpnina šios sektoriaus gyvybingumą. Visa tai yra nurodyta pranešime rašoma, kad, prieky, kad gamintojų organizacijos turėtų padėti ūkininkams e, gauti didesnės pajamas. E, kolegos, jūs minėjote tuos klausimus, bet jie visi yra e, kai dėl ideologinių dalykų kolega prieštaravo sektoriaus liberalizavimui, tai yra ideologinis, politinis klausimas, bet pranešime aš daugiausia dėmesio skiriu gamintojų organizacijoms. Tai yra mano sritis. Ir reikėtų padėti gamintojų organizacijoms, kad jos galėtų dirbti našiau, kad jos būtų gyvybingesnės. Na, aš negaliu pranešimo taip pakeisti, kad jis virstų visiškai priešingų dokumentų dėl europinių lėšų gamintojų organizacijoms, tai mes, suprantama, neturėtume užsimerkti prieš tai, kad e, atokiai atskirai įsikūrusioms gamintojų organizacijoms gali reikėti teikti pagalbą. Mums tiesiog reikia užtikrinti, kad tai, kas veikia, turėtų veikti ir toliau, o tai, kas neveikia, tai tam reikia skirti pagalbą ir padėti, kad veiktų tinkamiau. O dėl liberalizavimo klausimo, tai aš negaliu pasakyti, tai gerai ar negerai ir negaliu tiesiog tokio klausimo įtraukti į pranešimą, nes mm, ne apie tai jis yra. Dėl liberalizavimo klausimo, suprantama, šis klausimas pats savaime yra labai svarbus ir visi žinote, kokia yra mano pozicija tuo klausimu, tačiau mes suprantame, kad ūkininkai sensta, jie išeina iš to sektoriaus ir neteina tiek pat jaunų žmonių, kad juos pakeistų ir dėl to visas sektorius traukėsi. Ir mano pranešime rodoma, kad vaisių ir daržovių sektoriuje gamintų organizacijos gali būti ta galimybė, kuri gali padėti šiam sektoriui aukti ateityje. Esu dėkingas visiems kolegoms, kurie mane padrasino savo pritarimu dirbti dar daugiau. Ir norėčiau pasakyti, kad esu atviras Ir kolegos, jeigu norite ką nors pridurti, tai prašau, tai ne vien mano pranešimas, tai mūsų visų pranešimas ir jo tikslas padėti sektoriui. Labai ačiū gerbiamam pranešiui. Norėčiau kai ką trumpai pasakyti. Kaip sakė ponas Bovi, e, sektorėje daug smulkių gamintojų, daugiausiai ir tie maži gamintojai turėtų ypatingo mūsų mūsų dėmesio ir paramos sulaukti. E, kalbu apie gaminto organizacijas. Ir mes turėtume užtikrinti paramą tiems smulkėsiams gamintojams. Taip pat e, manau, kad reikia naujo požiūrio į smulkiuosius gamintojus, nes e, jų poreikiai yra specifiški ir jų organizacijos yra kur kas e, svarbesnis, svarbesnis dalykas. E, galite pateikti pakeitimus iki kovo antros dienos 17 valandos, o dabar pereisime prie kito punkto, tai yra e, komisijos rekomendacija dėl transatlantinės prekybos ir partnerystės, investicijų partnerystės. E, tikriausiai prisimenate, kad e, sausio mėnesį per mūsų ankstesnį posėdį e, keitėmės nuomonėmis. Kalbėjome komitete apie šį klausimą dėl praneš, ir apie pranešimą, kurį rengia INTA, Tarptautinės prekybos komitetas pranešime bus pateiktos rekomendacijos komisijai Europos parlamento. E, šis klausimas yra nepaprastai svarbus, nes mes kalbame ne tik laisvosios prekybos šimtaprocentinę zoną, bet e, žinome, kiek mūsų laukia problemų, iššūkių E, tikimasi nepaprastai didelio ekonomikos augimo ir įsivaizduojama, kad Europoje pasireikš toks pat ekonomikos augimas, kaip kad dabar JAV pasirašiusi sustarimą. Aš nežinau, ar per daug nėra tikimasi, bet Tuo pačiu metu žinome, kad gali iškilti nemažai problemų dėl konkurencijos ir pirmiausiai žemės ūkio sektorija. Aš e, norėsiu paprašyti ponų Dekastro ir pono Nikolsono pristatyti mūsų e, parengtą e, pranešimą. Aš nežinau, kuris norės e, pirmasis pasisakyti. Pone Dekastro, jūs prašom. Grazie, prezidente. Ačiū labai, ponė pirmininkė. E, nuomonė, kurią parengiau kartu su Jamesu Nicholsonu, yra vos vieno puslapio ilgio ir pabandysiu dabar trumpai pristatyti tai, ką mes atlikome kartu su Jamesu. Tikrai nebuvo paprasta įgyvendinti šį e, darbą, atsižvelgiant į tas pastabas, kurios buvo išsakytos per paskutinį Žemės ūkio reikalų komiteto posėdį. Pradėjome nuo trijų e, konstatuojamųjų dalių. Jos yra tam tikras pagrindas susijęs su tais e, pasiūlymais, kurie buvo pateikti e, ir kurie yra susijęs su TTIP dėrybomis. Visų pirma, yra minima, kad žemės ūkio sektorius yra pagrindinis ir jautriausias elementas vykstančiose dėrybose su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Taip pat kalbame apie tai, kad yra itin ženklus prekybinis perviršius su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir tikrai būtų naudingos naujos ar didesnės galimybės patekti į rinką. Taip pat kalbame antroje konstatuojamoje dalyje apie tai, jog Europos žemės ūkiui labai svarbu E, nemažinti kokybės standartų, netaikyti jokių pokyčių ten, nes europiniai kokybės standartai yra pamatinė, pamatinis Europos žemės ūkio akmuo ir kalbant apie vykstančias dėrybas dėl prekybinio susitarimo su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, tikrai nereikėtų mažinti tų kokybės standartų. Taip pat Trečiojoje konstatuojamoje dalyje kalbame apie e, tam, tikras, e, tam tikrus sveikatos žmonių ir gyvūnų sveikatos standartus ir taip pat minime, kad e, tos vykstančios darybos turi būti naudingos abi, abim, abiems pusėms. Ir vienas iš būdų tai pasiekti yra sumažinti sanitarnės ir fitosanitarijas e, kliūtis, kad e, Europa galėtų pasinaudoti galimybę patekti į rinką. Taip pat kalbama apie tiesioginę konkurenciją. Gali būti, kad tai lems padidėjusi spaudimą ES gamintojams. jeigu bus visiškai atvertos visos duris priekybai su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Gamybos ar auginimo kaštai tikrai yra skirtingi mūsų žemynė ir Junktinėse Amerikos valstijose. Taip pat kalbame pranešime apie geografinės nuorodas, kurios yra svarbios Europos Sąjungai ir tai sudaro galimybę vartotojams pateikti visą reikalingą ir geriausią informaciją. Ir tikrai nenorėtume, kad uh, E, būtų klaidinami, pavyzdžiui, Junktinio Amerikos valstijų e, piliečiai, kurie įsigys mūsų gaminius savo šalyje ir manys, kad tas gaminys buvo pagamintas Junktinėse Amerikos valstijose. Tad mums labai svarbu išlaikyti tą geografinę nuorodą. Taip pat yra paminėtas CETA sustarimas su Kanada. Jis pateikiamas kaip gerosios praktikos pavyzdys. Na ir pasinėme punkte kalbama apie skaidrumą. Norime, kad dėrybos būtų vykdomos skaidriai visiškai skaidriai ir tai reiškia, kad ne tik šiam komitetui turi būti pateikiama visa naujausia informacija, bet ir apskritai visam parlamentui. Ir tai be abejo sudarys galimybę mums įvertinti dėrybininkų atliekamą darbą. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai, ponė Nikolsonai, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip kolega ką tik minėjo, gana uh, aiški mūsų pozicija yra. Uh, ir jį aiškiai išsakyta pranešime, žemės ūkio sektorius yra įtin jautri vykstančių dėrybų e, dalis ir be abejo galima sulaukti ir daug naudos, tačiau reikia užtikrinti, kad būtų išlaikyti mūsų interesai, kad nebūtų mažinami maisto saugos, e, žmonių sveikatos, gyvūnų sveikatos standartai. Ir toks standartų sumažinimas tiesiog yra nediskutuotinas. Vis dėlto e, reikia nepamiršti, kad yra e, tam tikrų neiškumų susijusių su dėrybomis. Ir, pavyzdžiui, kalbama apie indiškai modifikuotus organizmus, e, chloro naudojimą, kitus elementus, tačiau reikia nepamiršti, kad mes taip pat turime uh, E, galimybę e, gauti didesnės galimybės patekti į rinką, ten eksportuoti geros kokybės maisto produktus. Ir kalbant apie geografinės nuorodas, e, apie 30 procentų ES eksportuojamų maisto produktų gaminių į Junktinės valstijas turi geografinės nuorodas ir tai sudaro 3,4 milijardų eurų. Tai tikrai labai svarbis rytis. Ir tas sustarimas su Kanada, kuris buvo minėtas, e, ir apie 145 maisto produktai turintys geografinės nuorodos statusą yra įtraukti į susitarimą su Kanada. Na ir be abejo, e, kalbant apie šį susitarimą, yra tokių jautrių sričių, jautrių gaminių, kurie gali patirti spaudimą iš Junktinio Amerikos valstybių pusės, kalbant apie ten esančius pigesnius gaminius. Tad labai svarbu užtikrinti tinkamą apsaugą ir, kalbant apie trumpalaikę, vidutinio laikotarpio ar ilgalaikę naudą, turbūt niekas nenori e, tos e, neigiamos įtakos matyti ES rinkoms. Ir kalbant apie pagrindinius E, susitarimo elementas tai yra galimybė patekti į rinką, geografinės nuorodos, taip pat sanitarnės, fitosanitarnės priemonės turi būti sprendžiamos dėrybų procesu, proceso metu. Ir labai svarbu užtikrinti, kad mūsų ūkininkai e, būtų apsaugoti ir be abejo, aš esu pasirengęs kovoti už tai, kad būtų pasiektas subalansuotas susitarimas. Ačiū labai. Gerbiami kolegos, tikrai turėjome pakankamai laiko įsigilinti į šią gana jautrę sritį. Noriu pasakyti, kad keturi komitetai svarsto šį klausimą. Ir Du komitetai užsima šiuo dalyku ryte šiandien, kiti du svarstys e, šiandien po pietų. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui ponui Jar. Prašom. Ja, äh, vielen Dank und äh, vielen Dank an unsere beiden Kollegen. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Dekastro ir ponui Nikolsonui Visų pirma, turiu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi tuo, jog susiklostė gana tokia pozityvi situacija ir kad mes turime galimybę e, analizuoti šios klausimus. Dėrybos dėl TTIP taip pat yra ir žiniasklaidos diskusijų objektas, dėje. Tai galbūt neįtin mums padeda, nes žiniasklaidoje vykstančios diskusijos dėje neapima e, visų esminių klausimų. Tad manau, mums e, reikėtų bandyti vadovautis tokiu pozityviu požiūriu. Ir tikrai nenoriu, kad situacija žemės ūkės rytyje pablogėtų ES. Kaip minėjo ir pranešėjai, e, be abejo, yra daug potencialo, daug galimybių, tačiau reikia atidžiai išanalizuoti ir galimas rizikas. Ir bent jau man svarbiausia yra, kad būtų tinkamai informuojami vartotojai, kad būtų užtikrinamas skaidrumas, juk galiausiai vartotojai turi žinoti, ką konkrečiai jie įsigyja, iš kur yra atvežtas gaminys, kur žaugintas produktas. Dar vienas svarbus dalykas, labai svarbu e, panaikinti visas nereikalingas kliūtis iš abiejų pusių. Ir stebėdama žiniasklaidos priemonės dėja šiek tiek suirzau, nes nebuvo ten paminėta, kad dabar kol kas yra tų priekybinių kliučių, kurios trukdo tinkamai priekybai. Ir jeigu pakalbėtume e, su piliečiais, jie tiesiog pasakytų, ką mums reikia TTIP, juk viskas tinkamai funkcionuoja, tačiau reikia nepamiršti, kad yra tos kliūtis priekybai, reikia nepamiršti ir e, muitų kurie yra taikomi, tačiau apie tai žiniasklaidoje nekalbama. Dar vienas e, komentaras. Tikrai labai svarbu žinoti, kas vyksta dėrybinėme procese, kokie yra naujausi pasikeitimai. Turbūt ne vienas iš mūsų lankėmės ir Junktinėse Amerikos valstijose, žinome, kokia situacija ten. Ir kalbant apie žemės ūkį bei konkurencingumą, Junktinės Amerikos, Junktinė Amerikos valstijų e, ūkininkai tikrai neturi nieko bijoti, Turiu pasakyti, kad mūsų ūkininkai tikrai neturėtų nieko bijoti, jų produkcija yra geros kokybės. Tačiau kalbant apie tos tokius e, jautrius gaminius, norėčiau paklausti pranešėjų, ar jūsų nuomonė juos yra panaši, ar uh, E, galbūt reikėtų nurodyti, kas yra tas jautrus gaminys, pažeidžiamas gaminys, galbūt tai reikėtų paminėti ir pranešime. Ačiū labai. Pone Sendra. Ji yra šešėlinė pranešėja, turite pusantros minutės, o visiems kitiems kalbėtėms bus skirta viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad rekomendacijos projekte e, pateiktos nuostatos galbūt nesusilauks visiško mano frakcijos pritarimo, kalbant apie e, TTIP bei jos e, duodama naudą Europai. Turiu pasakyti, kad esu susipažinusi su išoriniu tyrimu, kuris buvo atliktas ir ten buvo paminėta, kad žemės ūkis tikrai smarkiai nukentės po šio susitarimo sudarimo ir manau, kad tikrai mums reikia iš naujo įvertinti TTIP poveikį ir pažiūrėti, ar nesame per daug optimistiškai nusiteikę. Kalbėdama apie žemės ūkį, turiu omenyje gamintojus, e, tuos asmenis, e, kuriems nėra svarbios tos didelės politinės diskusijos, aš kalbu apie mažas vidinės įmonės, apie vartotojus, tuos vyrus ir moteris, kurie e, yra galutiniai žemės ūkio produktų, gaminių vartotojai. Europos Sąjungoje. Ir dėje turiu pasakyti, kad nematau jokių pasikeitimų e, eksporto modelyje. Būtent juo yra pagrįsta bendra žemės ūkio politika. Mes tarsi verčiame ūkininkus dirbančius Europoje e, laikytis naujų standartų ir tai bus susilpnintos jų pozicijos, kalbant apie galimybės pieno sektoriui. Europos pieno observatorija teigia, kad tų tokių naujų papildomų galimybių iš tikrųjų net ir nėra. E, ir kalbant apie Rusiją ar Kiniją, tas kitas didžiasias rinkas, apie kurių naudą yra kalbama, na, nežinau, kada ta nauda e, pasirodys. Na ir žiūrinti dabartinį kontekstą, naftos kainas, klimato sviravimus tikrai negalime sauliaisti išvaistyti tokių didelių maisto kiekių, kaip yra tai daroma. Ir, ponė pirmininkė, tikrai nenoriu, kad mūsų ES piliečiai valgytų produktus e, pilnus pesticidų, chloro ir taip toliau. Ačiū labai. Ačiū labai. Pone Skot, prašau. Dėkoju, kalbant apie TTIP poveikį žemės ūkio sektoriui. Na, nuostabu, kad viską sugebėta sutalpinti vos į vieną puslapį. E, čia reikia nepamiršti tokių svarbių elementų kaip e, gyvūnų sveikata, kiti elementai ir mes visada sakydavome, kad mūsų maisto saugos standartai yra vieni geriausių pasaulyje. Tačiau dėja situacija kitoje Atlanto pusėje yra ne visai tokia Ir kalbant apie vykstančias dėrybas, netgi slaptas dėrybas, kaip suprantu, ketinama paukoti tuos aukštus standartus. Ir mes, kaip žaliųjų frakcija, tikrai prieštaraujame tokiems pasikeitimams. Manome, kad svarbu išlaikyti tuos aukštus standartus, kurie yra taikomi mūsų ūkiams ir mūsų maisto produktams. Ir kalbant apie suderinimą maisto standartų tarp JAV ir ES, tai kelia nemažą riziką ir tos rizikos taip pat yra susijusios su e, mažesnėmis galimybėmis užtikrinti saugumą maisto gamybos rytyje. Jeigu negalima e, to padaryti, mes vadovaujamės atsargumo principu. Na ir kalbant apie JAF reglamentus, e, e, jeigu saugumo ten negalima įrodyti, tiesiog jo laikomasi, kad na, saugumas ir taip egzistuoja ir jo kažkokiamis papildomomis atsargumo priemonėmis įrodyti nereikia. Tad Labai svarbu užtikrinti, kad būtų išlaikytas aukščiausias e, gyvūnų ir žmonių sveikatos apsaugos lygis, kad būtų išlaikytos griežtos taisyklės ir reikia nepamiršti, kad yra nemažų skirtumų lyginant ES rinką ir Šiaurės Amerikos rinkas. Ir per pastarosius keletą metų Europos maisto saugos agentūra nuo 40 iki 60 procentų visų atvejų rado tam tikrų netitikimų su kodeks elementarijus ir kyla klausimų, kodėl ankstesnėse diskusijose e, kalbėtėms buvo skiriamos trys minutės, o aš esu šešėlinė pranešėja ir šiandieną man skirtos vos pusantros minutės. Na ir piliečiams taip pat nerima kelia ir vykstančių dėrybų um, slaptumas ir skaidrumo vardan, manau, tikrai man turėtumėte skirti dar bent jau vieną papildomą minutę pasisakymui. Pirmininkas, taip, prašau. Yra ir kita, kiti svarbus elementai, tačiau visų jų šiandieną neaptarsiu, tačiau reikia nepamiršti tokių elementų kaip e, e, reguliavimo bendradarbiavimas susijęs su standartų išlaikymu, taip pat kalbant apie gyvūnų gerovę, ES galioja įvairios direktyvos ir reglamentai, kuriuose e, į kurias patenka įvairios gyvūnų rūšis, to trūksta Junktinėse Amerikos valstijose, tai tikrai kelia nerima e, žmonių gerovė, gyvūnų gerovė ir baigdama noriu pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti aukščiausius žemės ūkio standartus, kad būtų saugoma e, gyvūnų gerovė, žmonių sveikata ir tiems standartams dabar kyla didžiulė rizika, jeigu bus derinami standartai su Junktinėmis Amerikos valstijomis, nes mes visada lygindavome savo žemės ūkio sektorių kaip pranašesnį. Ir kalbant apie mūsų pateiktus pakeitimus, mes tikrai nepritarėme e, tų standartų žeminimui. Ir be abejo, e, mes e, savo pakeitimuose pasistengsime užtikrinti, kad būtų išlaikytas kiek įmanoma aukštesnis standartų lygis. Ačiū. suteikėme šiek tiek ilgiau kalbėjimo laiko šešėlims pranešėjams. Dabar e, vienai minutiai e, lioko ir nebekartokite to, kas buvo pasakyta. Ačiū, pirmininkė. Visiškai pritariu Paulo ir Džeimso rekomendacijoms. TTIP pagrįsta neoliberale paradigma ir visiškai neatsižvelgiama į Europos vertybės. Norėčiau dar pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymas turėtų apimti ir finansinės priemonės skirtas e, populiarinti ES žemės ūkio produktams jungtinėse valstijose, kad būtų akcentuojama žemės ūkio produkcija. E, E, tai turėtų e, būti subsidijų forma, dalyvavimas vairiose parodose ir panašiai. Tai ypač svarbu mažesnėms valstybėms narėjams, kurios neseniai prisijungė prie ES, e, kaip kad mano šaliai Bulgarijai. Bulgarijos gamintojams kyla nemažai susirūpinimo dėl konkurencijos ne tik su uh, europiniais partneriais, bet ir uh, su gamintojais iš jungtinių valstijų. Dėkuoju. Aš uh, pasinaudosiu savo plaktuku, kad parodyčiau, kad jau jums nebeliko laiko kalbėti. Prašom toliau. Dėkuoju. dėja nepritariu jūsų pozicijai dėl tarp Atlantinės partnerystės. Mano e, nuomonė nėra tokia pozityvi. Mes nagrinėjome, kaip atsiliepsi sustarimas žemės ūkio maisto pramoniai ir pagal įvairius vertinimus prognozės nėra labai optimistinės ir e, darybose reikia užtikrinti, kad nesumenkėtų mūsų standartai taikomi. Jeigu kalbėsime apie smulkius žemės ūkio gamintojus, tai jie patirs didesnį konkurencinį spaudimą ir dažnai gali nukentėti dėl konkurencijos. Kaip sakė ponas Jaras, mes e, galime pasiekti rezultatų, jeigu užtikrinsime skaidrumo. Interneto socialinės žiniasklaidos eroje mums reikia palaikyti dialogą su ES piliečiais. Ačiū. Ponas Bove, labai atidžiai perskaičiau nuomonės pras, projektą. Pirmiausiai noriu pasakyti tai, kad yra e, skandalinga, kad mes galime, kaip Žemės ūkio komitetas, tik tai nuomonę išsakyti tarptautinės priekybos komitetui, nes e, labai svarbus tik Žemės ūkio sektorius yra. Apmaudu, kad mes teikėme tik nuomonę. Antras klausimas - poveikio vertinimas. E, vertinimas yra katastrofiškas ir reikia kalbėti apie rinką, apie kainas, apie žemės ūkio produkcijos e, gamintojų e, pajamas. Viskas turės labai neigiamos parei, pa, neigiamų pasiekmių. Taip pat mes turime akcentuoti, užtikrinti, kad darybose akcentuojamas būtų žemės ūkis. E, mes galime pasakyti, kad atmetame e, šį susitarimą, nes jis nieko gero neduos žemės ūkiui ir žemės ūkio gamintojams. Mes turime jį atmesti. Panie pośle Bouvet, opinia może być tylko opinia. Gerbiamas e, e, Bove, e, nuomonė e, neturi būti kažkokia vienalytė, galima išreikšti įvairius nuomonės aspektus. Dabar ponas Glezos. jau buvo kritiškai pasisakyta apie prekybą. Manau, kad mes turėtume kritiškai kalbėti apie, apie ankstesnius susitarimus, e, jau buvo išsakyta neigiamas nuomonės. Mes dabar žiūrime į transatlantinę partnerystę. ES pasirašius yra atskirius susitarimus su tam tikromis šalimis. Bet kodėl reikia dar vieno susitarimo, kuris apimtų e, visas šalis? Kaip ir su NATO, bandoma dabar kontroliuoti Europą ir tas pats atsitiks, kaip kad buvo su NATO, su e, Europos produkcija. Kaip sakiau, E, mes turime svarbių produktų. Kalbėjome ką tik tai apie žemę, apie vaisių ir daržovių sektorių. Ir mes neturėtume keisti europietiškų produktų amerikietiškais. Ir jeigu pasižiūrėsite į tekstą, pamatysite, kad taip gali būti. Dziękuję, pan poseł Hausling. Dabar ponas Hausling. Pranešime yra viena didelė problema. Mes, aišku, galime kalbėti apie įvairius dalykus, kažką reikės parašyti, bet mes e, kaip parlamentas negalime kaip pilna teisės narys dalyvauti diskusijose ir būsime pastatyti prieš faktą galiausiai. E, visai nekalbame paranešime apie ginčių e, reguliavimo, ginčių sprendimo mechanizmą. Tai yra klausimai susiję su demokratija, bet e, pranešime apie tai nekalbama. Mes e, norėdami laimėti turime siekti išlaikyti savo standartus. Mes turime taip pat atvirai kalbėti su vartotojais, su ūkininkais. Jeigu nepripažinsime vieni kitų standartų, ką tai reikš? Tai reikš, kad e, Europa konkuruos su amerikietiškais produktais ir mes negalėsime e, laimėti toje kovoje. Jeigu pasižiūrėsime į tyrimą, tai pamatysime, kad Europos gamintojai, pirmiausiai smulkieji, pralaimės. Ir tai turi atsispindėti pranešime. Man atrodo, kad dabar viskas yra gana naiviai išdėstyta. Taigi, Mm, reikia pasakyti, kad e, nuomonė bus patvirtinta parlamento. Mes kalbame apie įvairias problemas, bandome paminėti, e, kiek galima e, daugiau tų problemų. Dabar suteiksiu žodį poniai Braunen. Europos Sąjungoje remiasi tokia produkcija, kad mes patys nusprendžiame, ar ES importuojami produktai yra saugus, tai yra įtvirtinta ir PPO teisės aktuose, ir kalbant apie susitarimą su Kanada. Tačiau kalbant apie TTIP, viskas daroma visiškai kitaip. Kitaip sakant, mes eksportuosim ir mes eksportuojam tie šalis, turėtume, turėsime užtikrinti, ar produktai atitinka importuojančios šalis šalies reikalavimus. Kitaip sakant, e, Europos e, JAV e, turės priimti sprendimus dėl įvairių produktų importą ir būtų gerai, kad komisija paaiškintų, kodėl taip yra. Ir ar tai taip reiškia, kad mes ir vieni kitų kenkėjus lengviau importuosime? Uh, E, juk yra tokių labai kenksmingų pikdžolių, e, reikėtų paminėti ir lygų, e, lygas, augalų lygas, palonitus ir kitus dalykus. Manau, kad mes pateiksime tuo klausimo pakeitimą, kuris turėtų padėti išspręsti šias problemas. Ačiū. Ačiū Jums. Ponas Noičia. Pone Noičia. Ačiū. mes Žemės ūkio komitete turime irgi apsvarstyti pačias svarbiausias su TTIP susijusias problemas. Tai yra įmonių teisė teikti apeliacinius skundus, taip pat sprend, ginčių sprendimų institucijos. Kol kas mūsų sąrašas tik neigiamas, o ne teigiamas. Mes net nežinome, dėl ko deramas apskritai skaidrumo problema yra ir kyla didelė rizika demokratijai, o štai dar iškyla žemės ūkio klausimai. Ir šie dalykai turi būti mums svarbus, kaip ir dėl žemės ūkio struktūrų e, planuojami pakeitimai, kitaip sakant, jau bus labiau kalbama apie tokius didesnius ūkius, o ne mažesnius ir vidutinio dydžio, nes JAV yra dideli ūkiai. Jau buvo paminėta pajamų problema ir ūkininkams iš to nebus nauda, naudos. E, eks, į eksportą orientuotas žemės ūkis turi poveikį ir visuomeniai. E, žemės ūkio klausimai, e, produkcija, produkcijos e, būdai pasikeis ir būtų gerai, kad būtų panaikintos kliūtys eksportui į JAV. Apskritai manau, kad bus menginami standartai ir aš apie tai atsiliepiu labai kritiškai. Ačiū. Ponas Andrėjo. Labai trumpai, gerbiamas pirmininkė. Tai yra e, savo e, iniciatyva rengiamas pranešimas. Aš pritariu ponui e, Bovė Mes apie žemės ūkį kalbėdami turėtume galvoti apie tam tikrą socialinį modelį ir tai turi atsispindėti. Mes turime siekti, kad sustarimas būtų subalansuotas. Ir taip pat e, manau, kad e, padaryta klaida dėl e, susitarimų, dėl tarifų. Mes turėtume, mm, tiksliau, klaida yra, kad į tai neatsižvelgia pakankamai. Mes turime apsaugoti tam tikrus sektorius, pavyzdžiui, pirmiausia, jautienos sektorių. Ir būtų labai gerai, e, jeigu komisija mums pateiktų sąrašą koncesijų nuolaidų, dėl kurių jau yra susitarta. Mes turėtume e, taip pat galvoti apie ab bipusiškumo principą. Tai reiškia, kad amerikiečių taisyklės bus priderintos prie mūsų standartų ir mes turėtume būti labai tvirti, tvirtesni dėl geografinių nuorodų apsaugos. Amerikiečiai turėtų uh, laikytis tų reikalavimų ir manau, kad uh, Taip pat nereikia minėti e, mūsų nuomonėje sustarimo su Kanada, nes taip, taip pat nėra geras modelis. You, uh, Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai ir pasistengsiu nekartoti to, ką jau pasakė kiti, bet iš mano frakcijos požiūrių TTIP yra visai netinkamas projektas ir netaip pradėtas ir netaip vykdomas ir stengiamasi iš karto apriepti labai daug klausimų ir tiesiog neįmanoma to padaryti. Ir pastebėjau, kad ir kolegos yra labiau skeptiškai nusiteikę nei teigiamai. Ačiū pranešėjai, džiaugiuosi, kad ėmėte šio darbo. Dėl žemės ūkio klausimų norėčiau paprašyti papranešėjo e, panagrinėti, kad jeigu e, išbrauktume žemės ūkio klausimus iš TTIP, tai visas TTIP klausimas e, būtų suprantamas kaip teisingesnis dalykas ir jam būtų galima pritarti. Uh, nes mūsų gamintojai dabar turi daug ko prarasti ir yra įrodymai ir yra daug mažiau įrodymų dėl to, galima, kokios galima naudos gauti. Taigi manau, kad mūsų komitetas turėtų vieningai elgtis ir teikti, kad ES žemės ūkis nepasirengęs susitarimui su Amerika ir iš esmės šis susitarimas tiesiog nėra toks. E, jie nebus padaryta tai, apie ką kalbama. Ačiū. Ačiū Jums. Nusverant, ačiū pirmininkė, dėkoju už šias diskusijas. Tikrai reikia kai ką pasiaiškinti. Išklausiau, pona Nikolsonas jis kalbėjo apie didelę naudą, bet man kelia susirūpinimą jo pozicija e, jeigu kalbėsime apie e, gyvulininkystę, apie jautienos sektorių, tai man tikrai kelia sus, susirūpinimą tai, nes bus atverta mūsų rinka e, jautienai iš E, Amerikos valstijų. E, jau matome, kad pagal sutarimą su Kanada e, pateks labai dideli kiekiai jautienos į ES rinką. 400 tūkstančių tonų euro, į Europas keliaus jautienos iš jungtinių valstijų. Ir tai gali kelti labai rimtas grėsmės mūsų gamintojams ir ypač Prancūzijai, nes mes esame e, didžiausi pagrindiniai ES jautienos e, gamintojai. Ir e, dėl jautinos galiu pasakyti, kad e, Prancūzija, kuri dabar yra išvedusi pusę pačių geriausių veislių jautienos, e, gali labai nukentėti nuo šio sustarimo. Dabar ponas Kuzmiuk. Panie Przewodniczący, ja mam nadzieję, że w tych negocjacjach nie będzie e, tak jak. Dėkuoju. aš tikiuosi, kad mes nepakartosime per šias darybas to paties, e, kas vyko dėl e, darybų su PPO. Mūsų komiteta, tas komitetas, kuris buvo atsakingas už darybas, paukojo ES e, žemės ūkio interesus ir tikėjosi labai daug išlošti. Tikiuosi, kad dabar taip neatsitiks. Jūs minėjote taip vadinamus jautrius produktus norėčiau paminėti vieną mums labai aktualų e, gaminį arba produkcijos rūšį, tai yra paukštiena. E, normos ES ir JAV yra labai skirtingos ir konkurencija tarp e, šių dviejų rinkų gali būti labai aštri. Ir aš norėčiau, kad būtų sudarytas jautrių produktų parašas ir, sąrašas ir kad jį būtų atsižvelgta. Dabar ponas Eitoma. Um. Ačiū pirmininkė. Kai buvo pasakyta, tai taip, Europos žemės ūkio sektoriui yra didelė galimybė ir didelė galimybė sumažinti administracinę naštą bei sumažinti reguliavimo naštą. Manau, kad tai IP tai galimybė nustatyti aukštesnius standartus pasaulio lygmenio, nes jeigu visi kartu pasirašysime laisvą priekybos susitarimą, visos prekiaujančios šalys tai e, manau, kad labiau bus galima remtis mūsų aukštais standartais. Ir e, pranešime rašoma, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas pasauliniu mastu. E, turėdami savo europinius standartus, žinome, kad daug ūkininkų turi daug investuoti, kad galėtų jų laikytis. Ir pavyzdžiui, dėl vištų laikymo sąlygų tai padidino išlaidas. Uh, Ir, kaip žinote, kad JAV kiaušinių miltelių gamyba kainuoja 79 procentus mažiau nei ES. Taigi matote, kaip ES teisės aktai veikia ūkininkų pajamas. Ponas Bogovič. Ačiū. Esu įsitikinęs, kad ši diskusija labai naudinga ir turėčiau vieną konkretų klausimą. Ar mes vis dar turėsime Europoje bendrą žemės ūkio politiką, E, kuri yra Europos žemės ūkio politika. Maždaug 30-40 procentų ES fondų lėšų yra investuojama į žemės ūkį, nes mes norime užtikrinti, kad Europos ūkininkai išgyventų ir norime užtikrinti maisto tiekimą. Taigi, pasira, kai pasirašysime TTIP, ar vis dar išliks bendra žemės ūkio politika? Aš esu iš naujesnį, nu, vėliau prisijungusios kitos valstybės narės. Ir e, po keliarių metų mes e, nustatėme, kad tam tikros e, tikrai priekybiniai tinklai gauna didžiausią naudą. Dabar manau, kad tai taip sum, sumenkins ūkininkų galimybės. Taigi, kas tokiu atveju gamins maisto produktus pas mus? Toliau kitas klausimas - GMO klonavimas. Ar mes pritarsime tam, kas nurodyta rezoliucijoje. Mes turime nuolat stebėti žmonių ir gyvūnų sveikatai keliamus reikalavimus. Mums reikia suteikti labai aiškius atsakymus Europos vartotojams prieš pasirašydami tokį susitarimą. Ačiū. Toliau panas Des. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu šiam susitarimui su JAV, tačiau reikia, kad būtų laikomasi mūsų nustatytų standartų. Pritariu pirmininkė ir Vokietijos socialdemokratų partija visai nesiniai teigė, kad Europa ir Amerika turi pasinaudoti šią galimybę ir įvesti tuos auksinius standartus. Tai bus tos nuostatos, kurios bus taikomos pasaulio priekyboje. Ponas Gabriel taip teigia, žinome, kokia situacija yra Azijoje. Nenorime, kad Azija nustatytų toną pasauliniai priekybai, nes tai turės neigiamas pasiekmes klimato kaitai. Tai Ar galėtų kas nors e, paminėti dar vieną pasaulio regioną, kuris būtų mums artimesnis nei Šiaurės Amerika, kai kalbame apie kultūrą, apie standartus, na jų standartai netokie patys kaip mūsų, tačiau tikrai e, nėra kito, kito regiono, kurio standartai būtų artimesni. Taigi, manyčiau, kad mums tai yra galimybė geriau, e, daugiau dirbti JAV rinkoje ir tuo pačiu mes turime užtikrinti šimtaprocentinės e, kainas. Priešingų atveju, jeigu prarasime, jas negalėsime konkuruoti JAF rinkoje. Ačiū toliau, panas Gafiai. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjams už nuomonę. Manau, kad jūs e, pritarsite daugeliui pateiktų pakeitimų, nes aš nepritariu tai nuomoniai, kad jeigu, kad jau Europos standartai bus išsaugoti, nes, pavyzdžiui, Amerikoje, kas daro spaudimą vyriausybė, kad būtų pasirašyta toks susitarimas, tai Euro, e, JAV mėsos federacija. O tai tikimasi, kad jie to nedarytų, jeigu manytų, kad standartai bus padidinti. Jie tiesiog tikisi, kad jiems tai bus naudinga dėl 120 procentų eksporto iš ES padidėjimo lyginant su 60 procentų eksportu iš ES į JAV. Jeigu mes tikimės, kad eksportas padidės 120 procentų ir jeigu tiek eksportas padidės iš JAV, tuomet mūsų ūkininkams tai bus labai žalinga. Ponas Langin. Kai kurie parlamento nariai teigia, kad tai yra galimybės žemės ūkio sektoriui. Džiaugiuosi, kad taip manote, bet savo įsitikinimus turite pagrysti faktais. Kai kurie parlamento nariai paaiškino tai, taigi akivaizdu, kad tai yra galimybė žemės ūkio sektoriui. Iš tyrimų matome, kad didelis poveikis bus jautieno sektoriui padarytas. Manau, kad nu, mūsų komiteto parengta nuomonė turi būti pagrįsta bendra nuomonė. O dabar, kai išklausėme pasisakymus, daugeliu narių pasisakymus, tai tapo akivaizdu, kad mūsų komitetas tikrai yra labai susirūpinęs dėl TTIP ir jos poveikio žemės ūkiui, e, nei nuomonėje nurodyta. Taigi mums reikia komisijai pateikti daug griežtesnį dokumentą ir dėkoju nariui iš atstovaujančiam žaliuosius, taip pat e, narys iš Škotijos teigia, kodėlgi neišbraukus apskritai žemės ūkio iš šio susitarimo, nes e, tikrai tikrai žemės ūkiui naudo ne, naudos nebus. O jei galite tikėti, kad nauda bus, bet tikėkite ir kalėdų seniu, bet jo nėra. Ponas Tarabela. Aš priklausau socialdemokratams, jums tikriausiai keista, kad aš esu skeptiškas vis tik tai. Uh, E, dėl šio sustarimo ir žemės ūkio pirmiausiai aš e, e, noriu pasakyti, kad kalbama, jog nereikia leisti specialistams suvienodinti normų, bet uh, E, apie ką mes čia kalbame. Kalbame taip pat apie tarifinės kliūtis. E, labai e, lengva kalbėti neigiamai, kai norime ką nors sugriauti. Kalbame apie tarifinės, netarifinės kliūtis, bet reikia pirmiausiai galvoti apie ko, produktų kokybę. Valstybės investuotojų ginčių sprendimas, jau kažkas kalbėjo apie tai. Tai yra tam tikra priemonė, kuri gali iškreipti paskui visuomės veikatos ir panašias normas bei standartus. Reikia mums užsitikrinti labai objektyvų, aišku tyrimą, komisija turi tą padaryti ir turėtų e, parodyti, kaip atsispindės viskas kiekviename sektoriuje. Pavyzdžiui, buvo minimas paukštienos sektorius. Uh, Jeigu 112, e, 112 procentais e, eksportas į ES padidės, o mūsų e, eksportas bus 60 procentų, tai reiškia, kai kurie sektoriai nukentės, nes konkurencija bus tikrai labai rimta ir taip pat, kai bus tada su europietiškomis normomis ir reikalavimais mes turėtume nebesukelti dar didelės, e, dėsnės konkurencijos mūsų sektoriui, kuris ir taip jau patiria nepaprastai didelius sunkumus šiandieną. Dėkuoju, ponas Ropė. Iš tikrųjų, manau, kad e, tai labai svarbus klausimas ir mes tikrai turim pakankamai įsigilinti, kad priimti sprendimą, kuris paskui, žinoma, būtų aiškios mums pasiekmes. Tai jeigu kalbam apie tai, kad e, atskiri sektoriai nukentės kai kurie sektoriai galbūt laimės tai iš tikrųjų manau kad labai svarbu kalbėti kad ir e, europoje labai skirtinga situacija tarp atskirų valstybių e, praktiškai e, net ir kainos supirkimo kainos žmonių pajamos skiriasi iki kelių kartų tai jeigu reiškia vienoj šaly nukentės sektorius vienas mažiau tai kitoj šaly gal išvis tas sektorius gali sugriūti todėl labai svarbu mano galva numatyti saugiklius numatyti mechanizmus kaip, apsa, kaip bus apsaugoti atskirų šalių atskiri sektoriai kaip bus apsaugota kainų dempingas ir kaip e, reiškia jungtinių amerikos valstijų didžiosios kompanijos korporacijos kurių labai dideli biudžetai veiks ir įtakos atskirų šalių energetiką galbūt net ir žemės ūkio sakykime reikalus žemės supirkimo klausimus tai klausimai kuriuos mes turime pagalvoti kaip įdėti saugiklius kad paskui e, galėtumėm galbūt ateityje tobulinti tą sutartį o ne padaryti iš karto dokumentą ir paskui gailėtis dėl jo. ačiū. Dziękuję pani poseł Szajer. Ponia Szajer. Ik heb ook eh, bij NVIA amendementen ingebracht. Ačiū, pirmininkė. Jau daug kas buvo pasakyta. Aš irgi NV komitetui esu pateikusi tam tikrus pakeitimus, bet mano nuomonė kai ko trūksta. Mes kalbame apie pačius įvairiausius sektorius ir turiu labai konkretų klausimą susijusį su mėsos gamyba, e, pienininkystė, e, vištininkystė. Ir man atrodo, kad e, tie pokyčiai analizuojami teigiamoje šviesoje. Jūs parašyte gana teigiamą pranešimą ir regis e, nenorėtumėte įtraukti nieko, kas būtų neigiama, tarsi žiūrėtumėte prorožinius akinius. Mes tikrai turime sugriežtinti dokumentą. Panas Budėl. Ne, o ne, atsiprašau. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau mm, pasveikinti E, pranešėjus, nors e, tekstas yra tik tai vieno puslapio, bet labai daug dalykų yra e, išsakyta. Aš esu optimistiškai nusiteikęs dėl šio sustarimo, nes manau, kad ES žemės ūkis įgis naujų galimybių. Gerbiami kolegos, nepamirškime, kad šiandieną mes susidurime su Rusijos embargu ir mes turime rasti naujų kelių, naujų galimybių. Ir e, negalvokime, kad mūsų pro, Amerikos produktai yra labai prasti, o mūsų yra geriausios kokybės. Mums reikia labai gerų patikimų atsekamumo mechanizmų, kad vartotojai žinotų, ką jie perka ir ką valgo. Tačiau aš esu tvirtai įsitikinęs, kad e, šis sustarimas turi būti. E, dėl jo turi būti pasiektas turimas kaip galima greičiau, nes tai bus naudinga Europos Sąjungai. Dabar jūsų kaimynas ponas Dantan. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš klausau šios diskusijos ir galvoju, ar mes jau kalbame apie pasirašytą susitarimą, ar apie, kalbam apie darybas, kurios vyksta. Bet kokiu atveju norėčiau padėkoti abiems pranešėms, kurie, e, mano nuomonė, labai neblogai apibrėžė diskusiją, bet, e, aišku, situacija e, sektorius yra nevienoda, kalbėjom apie mėsą, situacija kelia surūpnimą, bet, pavyzdžiui, vyno sektorija padėtis yra kitokia. Ir, Reikia, kad komisijams kai galima greičiau pristatytų sektorius, kuriuos ji laiko jautriais, kad būtų sudarytas toks, e, tokių sektorių sąrašas. Ir dabar kitas dalykas - ginčių sprendimas. Man atrodo, jog šiuo metu mes e, turėtume sakyti, kad žiūrėdami į egzistuojančias teisės Europoje, e, E, mes vargu ar galime leisti, kad sutartie būtų numatyta tam tikras e, privatus bilinėžymasis. Dėkoju. E, noriu pasakyti, kad diskusijos, tiksliau darybos prasidėjo 2013 metų Liepą dėl šios partnerystės. Ir dabar jau vyko aštuntasis darybų etapas ir Tai turbūt e, turėtų e, suaktyvinti mūsų diskusijas. Bet aš noriu pasakyti, kad man, klausantis dabartinių diskusijų, sudaro įspūdis, kad jau dėl visko susidaryta, kad jau darybos baigtos. Dėkoju. Dabar ponė Herens Garcija. Ačiū, norėčiau padėkoti. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjams už e, teigiamą toną. Uh, pranešime, nes tikrai atsiras daug galimybių susijusių su augimu. Pasirašiusi šį susitarimą Europai tai bus didelis potencialas ir viduržėmių jūros šalims, e, dėl jų alyvogių ir vyno ir gamino, gaminių. Ir visus šios klausimus reikia spręsti, ponas Dantana, kai ką minėjo, nemanau, kad dėl šio susitarimo sumažės mūsų kokybei keliami reikalavimai. Mes turime prisitaikyti ir prie JAV rinkos, JAV rinka turi prisitaikyti prie ES rinkos. Toks yra, tokie komisijai duoti įgaliojimai dėl to susidėrėti. Uh, Pritariu panai Agniui, kai dėl dėrybų Europos dėrybininkai turi būti labai e, ambicingi, kai dėl kilmės nuorodų ir kad dėrybos šiuo klausimu būtų sėkmingos. Kai dėl kai kurių sektorių, tai turime žinoti, kad Europoje yra tam tikrų jautrių produktų, tai pavyzdžiui vištiena, kiaušiniai ir tiems produktams reikia taikyti konkrečius reikalavimus ir galbūt pranešėjai galėtų e, kur nors e, prieduose sustiprinti tuos dalykus. Dėl naujų rinkų, taip, mums reikia naujų rinkų, kadangi tokia situacija su Rusija ir e, reikia, kad būtume konkurencingi ir kad galėtume eksportuoti. Ačiū. Ačiū, ponė Maginės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mūsų pranešėjai tikrai yra itin patyrę ir jeigu perskaitytumėte šią labai trumpą nuomonę, e, matyti, kad ten apžvelgta labai daug svarbių elementų. Jie pristatyti gana detaliai. Ir taip pat džiaugiuosi, kad Alanas Smithas išsakė vieną pastabą, e, kai kalbėjo apie priekybą, priekybinius principus. Kalbant apie Airiją, be abejo, tai yra prekybinė tauta ir turi didelių interesų prekiauti ne tik ES, bet ir už ES ribų. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie jautieną, nepaisant e, tam tikrų abejonių yra galimybė e, eksportuoti e, apdorotą mėsą Junktinės Amerikos valstijas, tačiau yra labai didelių apribojimų. Ir be abejo būtų daug didesnių galimybių, jeigu būtų pasiektas susitarimas. Kalbant apie pieno produktus, taip pat turime daug interesų toje šrityje, nes kalbant apie pieno produktus, jų importavimą į Junktinės Amerikos valstijas, tarifas yra 139 procentai. Ir klausantis tokių asmenų kaip Mišelis Dantanas, taip, tiesa, susitarimas dar nėra pasiektas, jis nėra pasirašytas, kyla nemažai abejonių dėl standartų netitikimo. Tai tikrai reikia paprašyti dėrybininkų itin jautriai aptarinėti šios klausimus. Tačiau man atrodo, kad šioje, šiame pranešime vis dėlto aptariama daug svarbių e, centrinių klausimų ir labai pasitikiu mūsų patyrusiais pranešėjais bei jų atlikto darbo. Ačiū. Dėkoju. Ponas Devinė, prašau. Ačiū. Kalbant apie TTIP susitarimą, taip, galimybės tikrai yra didelės, tačiau jos bus įgyvendintos tik tada, jeigu tos galimybės, joms bus patiestas geras pagrindas jau nuo pat pradžių. Ir jeigu bus e, e, parengta tinkama politika, be abejo, Europos ūkininkams bus sudarytos puikios naujos galimybės, atverta nauja rinka. Be abejo, e, reikia nepamiršti konkurencingumo, savo europinės rinkos ir tų atskirų nevienodų standartų, kurie susilaukė nemažai polimo. Ir kalbant apie žemės ūkio sektorių ES, juk net ir pas mus tie standartai nėra vienodi yra skirtingi mėsos auginimo būdai ir taip toliau, taikomi skirtingi standartai, standartai ten netgi ir Europos Sąjungoje tie standartai nėra identiški. Dar vienas dalykas, kalbant apie uh, e, komisarės Malmström pastabas, TTIP tikrai nėra skirtas sumažinti europiniams standartams. Komisarė Malmström tai aiškiai pasakė ir be abejo reikia užtikrinti, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos ir JAV, ir ES e, sektoriams. Tačiau komisarė Malmström aiškiai pasakė, kad TTIP tikslas tikrai nėra sumažinti ES standartus priešingai. Ačiū. Ačiū labai. Pone Pintė, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką – Transatlantinės prekybos sustarimas ir kiti prekybiniai sustarimai, kuriuos yra sudariusi Europos Sąjunga su daugiau nei 50 valstybių visame pasaulyje, yra susiję su vienu svarbiu aspektu. Kadangi yra tiek skirtingų įvairiausių prekybinių sustarimų sudaryta, mums taip pat reikia ir TTIP, nes tai yra puikiai galimybė mums be abejo. Reikia vertinti visas rizikas, uh, E, vietas, kuriuose galime suklupti, tad kviečiu visus būti itin atidžiai, atidiems, juk kalbame apie mūsų gamintojus, mūsų vartotojus, kuriuos mes privalome apsaugoti. Junktinių Amerikos valstijų gamintojai gauna daug subsidijų, paramos, uh, Ir e, ta prasme tai jau nebus visiškai vienodos sąlygos e, palyginant su ES gamintojais. Tačiau reikia nepamiršti, kad jie naudoja GMO, hormonus, antibiotikus savo gamybinėse procesuose. Ir toks gamybos būdas itin skiriasi nuo mūsų žemynėje įprastų. Tad mūsų gamintojams reikia aiškių standartų, pažiūrėjau, kalbant apie pašarus, Mes privalome apsaugoti ES, visada, visada laikėmės čia nustatytų standartų ir turime ir toliau tęsti tą kryptimį. Na, o kalbant apie amerikiečius, e, apie vykstančias dėrybas, būtina užtikrinti ir atsekamumą, ir geografinės nuorodos išlaikymą, nes vartotojai turi teisę žinoti, ką jie perka. Ačiū labai. Ponas Porčikas, apato komisija, prašau. Ačiū labai, dėkoju kolegoms. Šios diskusijos buvo tikrai labai įdomios, bent jau mano nuomonė. Ir tikrai, manau, esame sukoncentravę pastangas tinkamą kryptimi. Tačiau turiu pasakyti, kad dėja išgirdau ir nemažai neigiamų pastabų šiandienos diskusijose, sąryšėje su žemės ūkiu, Kalbant apie žemės ūkį, Junktinės Amerikos valstijos mums, europiečiams, yra svarbus, e, svarbus partneris, svarbus sąjungininkas. Be abejo, detalės skiriasi, skiriasi standartai, tai yra savaime suprantama, į visą tai reikia įsigilinti, tačiau nemanau, kad reikėtų vadovautis vien to neigiamų požiūrių. Ir, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į Australiją ar Naująją Zelandiją, Žinau, kad su, su tomis šalimis pasirašyti susitarimai bei vykusios darybos nesulaukė tiek daug žiniasklaidos dėmesio, tačiau pavyko surasti kompromisinius sprendimus, pavyko pasiekti visiems priimtiną rezultatą. Tad galbūt vadovaukime faktais, ne emocijomis ir tikrai nepraleiskime tokios puikios galimybės, juk tikrai yra daug pozityvių aspektų, nes nepaisant to, kad žiniasklaidoje jie nėra minimi. Dėkoju už šią labai įdomią diskusiją. Dabar komisijos atstovui suteiksiu žodį. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Komisija visų pirma norėtų padėkoti pranešėjams už mūsų nuomonę tikrai subalansuotą pranešimą. Taip pat norėtume pagirti pranešėjus už tai, kad buvo išlaikytas pranešimo glaustumas tikrai toks glaustas dokumentas, trumpas dokumentas m, mm, turi daugiau galimybių būti panaudotas e, rengiamoje rezoliucijoje ir komisija gali pritarti pranešėjams dėl to, kad tikrai reikia pakankamai daug užmojų, tačiau reikia ir subalansuotų rezultatų žemės ūkio srityje, kalbant apie vykstančias TTIP dėrybas ir kalbant, pavyzdžiui, apie patekimą į rinką, netarifinės priemonės, geografinės nuorodas, sanitarinės, fitosanitarinės kliūtis. Visi šie elementai nusipelno vienodo dėmesio ir komisija visiškai pritarė pranešėjų. Mm, pasirinktai krypčiai, taip pat daugumos narių išsakytai nuomoniai. Tai yra, kad tie TIP susitarime esančios nuostatos neturėtų sumažinti mūsų e, kokybės standartų, sveikatos apsaugos standartų ir tikrai tai neturi tapti kažkokiamis tai lenktynėmis e, į pražutį. Taip pat turime išlaikyti galimybę naudotis ir tuo atsargumo principu. Tai nekarta pabrėžė Europos komisija ir tie nariai, kurie nori žiūrėti į CETA susitarimą su Kanada, jie tikrai pamatytų, kad europiniai e, kokybės ar sveikatos apsaugos standartai nebuvo paliesti, nebuvo sumažinti. Visi pas mus galiojantys standartai išliko tokie, kokie buvo iki tol ir labai tikimės, kad to pavyks pasiekti ir su TTIP. Dabar kalbant apie galimybę patekti į rinką, bei žemės ūkio sritį, Junktinės Amerikos valstijos e, turi e, įvairių interesų, be abejo. Junktinės Amerikos valstijos yra didžiulė rinka, mes turime nemažai e, naudos perspektyvų, tačiau kol kas yra nemažai kliučių mėsos eksporte, pieno eksporte, taip pat alyvogių aliejaus, vyno, alkoholinių gėrimų, vaisių, daržovių, obolių, citrusinių vaisių kreušių eksportą, tai tikrai galėtume pasiekti e, nemažai naudos, patekdami į tą didžiulę Junktinių Amerikos valstijų rinką. Tačiau yra be abejo ir tų tokių jautresnių aspektų, kurie galioja, na, pavyzdžiui, jautienos, paukštienos sektoriams e, vystomiems Europos Sąjungoje, nes kai kuriuose sektoriuose yra didesni gamybos kaštai dėl didesnių energetikos kainų, dėl pašarų didesnių kainų, dėl griežtesnių aplinkosaugos taisyklių. Mes turime būti gana atsargus, kalbant apie šios sektorius ir visiškas liberalizavimas be abejo nebus įmanomas. Tad galiu palaikyti e, tą kvietimą išlaikyti atsargumą, e, kalbant apie atskirus žemės ūkio sektorius TTIP. Bet to buvo atlikta įvairių tyrimų ir jie rodė, kad TTIP gali turėti labai neigiamą įtaką tam tikriems žemės ūkio sektoriams, tačiau dažniausiai tose tyrimuose, kai pamatinė linija yra imamas visiškas tarifų eliminavimas. Tačiau jeigu kai kuriuose sektoriuose bus visiškai eliminuoti tarifai, tai be abejo turės neigiamą įtaką ES sektoriams. Todėl reikia rasti tokius alternatyvius liberalizacijos būdus, kurie padėtų apsaugoti tuos jautresnius sektorius. Ir dar dvi paskutinės pastabos, ponė pirmininkė. Visiškai pritarėme pranešėjų išsakytai nuomoniai, jūsų gerbiamų narių nuomoniai. Vienas iš TTIP prioritetų turėtų būti ES geografinių nuorodų apsauga ir įgyvendinimas. Jų geografinės nuorodos yra sėkmės pavyzdys, jos yra naudojamos mažų bei vidutinių įmonių ir tikrai mūsų ūkininkai gauna daug pridėtinės vertės kalbant apie jų gaminamą produkciją ar auginamą produkciją tad tikrai reikia užtikrinti kiek įmanoma geresnę geografinių nuorodų apsaugą, kaip kad buvo pasiekta sustarime su Kanada. Ir dar viena paskutinė pastaba. Komisija visiškai palaiko pranešėjų kvietimą e, užmėgsti ryšį su visomis suinteresuotomis šalimis, daryti tai reikia skaidriai, e, savalaikiai ir be abejo komisija yra pasirengusi prisidėti prie tų procesų e, ir komisaras Hoganas bei uh, Agri direktoratas tikrai yra pasirengę dirbti kartu su jumis. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Nikolsonui. Uh, uh, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie išsakė savo nuomonės mūsų šios dienos diskusijose. Tikrai puikus apsikeitimas nuomonėmis. Uh, ir noriu aiškiai pasakyti, kad taip, dokumentas yra vos vieno puslapio ilgio, nes tik tiek mums buvo leista padaryti. Jeigu mums būtų leidę e, parengti dviejų puslapių dokumentą, tikrai būtume tai padarę. Tačiau e, tikrai tokia yra situacija ir ponas Jaras jau senokai mūsų teiravosi apie tuos jautrius gaminius. Džiaugiuosi turėdamas galimybę pakalbėti su jumis apie tai, su ponia Šar, su kitais kolegomis. Mes žinome, kad jautiena, paukštiena na, yra tie tokie jautrus, gaminiai jautrus produktai ir šie sektoriai Europoje yra tokioje delikačioje padėtyje, Na ir noriu aiškiai pasakyti, kad aš netikiu to tokiu visišku suderinimu, kuris veda žemyną. Aš tikiu tik tai tokiu e, pozityviu suderinimu vedančiu aukštyn. Galbūt jūs manote, kad aš esu naivus, tačiau man atrodo, kad. E, iš ties mes, kaip pranešėjai, e, atsižvelgsime į visas jūsų išsakytas nuomonės. Ir tikrai norėčiau, kad būtų viskas taip paprasta ir galėtume tiesiog taikyti žemės ūkį išimti, jį išbraukti iš susitarimo, Na, būtų puiku, jeigu viskas būtų taip paprasta, tada čia nereikėtų mums diskutuoti, tačiau ta išimtis nebus taikoma, žemės ūkis vis tiek bus atrauktas sustarimą ir mes turime apie tai diskutuoti, turime ieškoti būdų apsaugoti savo žemės ūkio sektorių. O kaip minėjo Mišelis Dantanas, tai yra dar tik pradžia. Taip, galbūt ir vyko aštuoni susitikimai, aštuoni dėrybiniai susitikimai, tačiau iki pačiol mm, viskas dar yra diskusijų lygio. Sustarimas dar nėra pasirašytas ir tikrai dar laukia ilgi procesai. Ir tikrai tai yra kaip supuoklės, kurios kyla aukštyn ir žemyn. Ir turime būti pasirengę viskam. Ir mes kaip komitetas taip pat turime būti pasirengę ginti savo poziciją, ginti žemės ūkio sektoriaus pozicijas vykstančiose dėrybose. Galbūt idealaus rezultato ir nepasieksime, negausime visko, ko norime. Tačiau aš tikrai nemanau, kad e, nereikia iš karto nuspręsti, kad procesas yra žlugęs dar jam net nepasibaigus. Ačiū labai, ponas Dekastro, prašau. Ačiū labai. Taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms, kurie išsakė savo nuomonės. Norėčiau padėkoti ir tiems kolegoms, kurie išsakė pasitikėjimą mano ir Džeimso atliekamų darbų. Tikrai daug buvo šiandieną e, pastabų išsakyta. Pabandysiu paliekti, paliesti kai kurias iš jų. Taip, skaidrumas yra gyvybiškai svarbus. Būtent todėl e, apie tai kalbame ir toje nedidelėje e, pastraipoje, kuri yra įtraukta į nuomonę. Nes, kaip minėjo kolega, mums teko dėje sutalpinti visus svarbius elementus į vieną puslapį. Uh, Na ir Dalyvaujant direktoriui Klarkui noriu pasakyti vieną dalyką. Prekybiniai sustarimai nekeičia reglamentų. Viskas, kas yra reglamentuojama ES reglamentų, tai yra e, genetiškai modifikuoti organizmai, hormonai, taip toliau, kokybės sistema. Visa tai yra e, reglamentų taikymo sritis ir vykstančios darybos to negali pakeisti. Labai svarbu tai paminėti. Nes man susidarė įspūdis, kad e, E, visa Europos Sąjunga tarsi e, bus apveršta aukštyn kojomis po šio susitarimo pasirašymo, tačiau taip tikrai nebus. Kalbant apie Junktinės Amerikos valstijas, viena trečioji pasaulinės prekybos yra vykdoma tarp mūsų ir Junktinių Amerikos valstijų. Tai tikrai nėra kažkokia nedidelė rinka. Vien kalbant apie žemės ūkio produktus, tai yra 17 milijardų eurų, e, kuriuos gauna mūsų įmonės eksportuojančios savo gaminius. Vien praeisiais metais 5 milijardus eurų uždirbo mažos bei vidutinės įmonės, e, užsiimančios linų auginimo, e, taip pat e, kiti gaminiai tokie kaip e, aliejus, e, makaronai, kurie yra gaminami Europoje. Tai tikrai mūsų maisto e, kokybės sistema yra gera, ji tobulėja, e, auga. Ir tiesiog kolegos kviečiu jūs pažvelgti į tuos didžiulius e, skaičius. Atlikti tyrimai demonstruoja, kad priekyba su JAF yra intensyvi. Ir per pastaruosius dešimt metų Europa, Junktinės Amerikos valstijas tikrai labai daug eksportavo, nemažai ir importavo. Ir pažvelgiai į tuos skaičius pamatytumėte, kad kad tai tikrai yra ženklų skaičiai. Ir taip, kol kas procesas dar yra tokiuose pradinėse stadijose, taip pat galėsime balsuoti, e, Europos parlamentas turi ir veto galę, kalbant apie e, susitarimą. Ir kai jau susitarimas bus pasiektas, mes galėsime balsuoti ir pasakyti, ar jis mums patinka, ar dėja nėra primtinas. Ir savo pranešime Džeimsas ir aš tiesiog norėjome paminėti tokius e, centrinius elementus. Ir jeigu mes tiesiog laikysimės tokios gynybinės pozicijos, tai tikrai neapgins Europos žemės ūkio sektoriaus bei jo interesų. Reikia nepamiršti milijonų darbuotojų įmonių dirbančių žemės ūkio sektoriuje Europoje ir tikrai mūsų prievolė yra apsaugoti jų interesus Ir reikia nepamiršti, kad Junktinės Amerikos valstijos yra 350 milijonų vartotojų rinka, kuri e, sukuria daug potencialo mūsų augintojams ir gamintojams. Tad... kalbant apie vykstančius gamybinius procesus, apie ten, tarkim, pieno e, gamybos perviršį Europoje, mums reikia žiūrėti naujas rinkas, atverti e, duris į tas naujas rinkas ir ten eksportuoti savo gaminamus produktus. Be abejo, tie standartai, kuriais mes taip didžiuojamės, turi būti išlaikyti, turi būti apsaugoti. Tačiau nereikia remtis vien tik tuo, nereikia vien tik laikytis tokios gynybinės neigiamos pozicijos, reikia stengtis iš paskutiniųjų. Ir po kelių dienų jau baigsis pakeitimų pateikimo terminas, tad laukime e, tų pakeitimų. Ačiū. Dėkuoju. Ponios ir ponai, e, e, turėsime daug problemų. Iš tikrųjų reikia šį klausimą apsvarstyti frakcijose, taip pat įvairiuose komitetuose. E, yra ir kitos susijusios sritis, pavyzdžiui, viešai pirkimai ir panašiai. Mūsų sritis yra E, žemės ūkio e, rinką, taip pat e, muitinės ar muitai turėtų išlikti ar jų atsisakyti, ponė Garsija, ponas Dantan apie tai kalbėjo. Taip pat yra fitosanitarinių problemų. Tai yra labai sudėtingas klausimas, dėl to mes jam skiriame tiek daug laiko. Pranešėjai, aišku, atsižvelgs į jūsų pasiūlymus, pamastymus. E, pakeitimus galima pateikti iki vasario 27 dienos 12 valandos. 27 vasario 12 valanda. Toks yra terminas. Dabar turėtume pradėti koordinatorių posėdį, tačiau mums liko dar E, veterinarinių vaistų klausimas. Tai yra septintasis ir aštuntasis darbo tvarkės punktai. Mes teikėme nuomonę dėl e, šių klausimų. Aš nenoriu dabar plačiai pristatyti šio klausimo, nes e, komisijos atstovas pasakys Andžiai Griš sveikatos generalinio direktorato ir atvykęs pas mus, suteiksiu Jums žodį, gerimas direktoriau, turime laiko iki e, po 12.15. Ačiū. Aš labai greitai parodysiu skaidrės. Mes E, norime pasakyti, kad reglamentas naujas bus labai svarbus veterinarijos sektoriui ir žemės ūkiui apskritai. Ir norėčiau paaiškinti jums, dėl ko e, apsispręsta e, priimti pakeitimus. Pirmiausia, jeigu pasižiūrėsime į veterinarijos sektorių, tai pamatysime, kad jį e, reglamentuoja kitokios taisyklės negu, pavyzdžiui, ar vaistus veterinarius reglamentuoja kitos taisyklės negu žmonėms e, skirtus vaistus. ir e, rinkoje atsiras naujovių reglamentavimuose. Tie 2009 metais mes jau pradėjome darbą, kai komisija pateikė pasiūlymą. E, šis pasiūlymas buvo labai sudėtingas Mes parengėme ataskaitą 2011 metais, mūsų užsakymų buvo atlikta ta ataskaita padaryta, paskui vyko viešosios konsultacijos, sutikome su ekspertais, vyko svarbios diskusijos, taip pat 2013 e, metais rugsėjį poveikia vertimo valdyba pateikė savo išvadas. Ir Šimtas puslapių tas naujas teisės aktas tikrai yra labai didelis. 2014 metais komisija priemė galutinį sprendimą dėl pasiūlymo reglamentui. E, ką galima pasakyti, kas yra svarbiausias e, dalykas? Siūloma pirmiausiai patvirtinti e, reglamentą, nes norime suvienodinti įgyvendinimą ir pasiūlyme atsispindi visos taisyklės susijusios su veterinariniais vaistais. Viską norime surašyti į vieną reglamentą. Tai yra skirtingai nuo dabartinės padėties. Taip pat kalbama apie nemažai įgyvendinimo aktų, kurie bus vėliau patvirtinti. Jau kalbėsime apie problemas e, rinkoje. Čia sityje galime pasakyti, kad pirmiausias dalykas yra, kad trūksta vaistų, kuriems būtų išduotas leidimas. E, taip pat yra nemažai dėl to pavojų gyvūnų sveikatai ir yra e, antimikrobiotiniams medžiams atsparumo problema e, ypač didelė taip pat yra ir nepagrindinių rūšių gyvūnų problema. Mes bandome. Ponios ir ponai, jeigu žiūrėsite į pasiūlymą, tai pamatysite, kaip yra apibrėžtos pagrindinės, nepagrindinės rūšys. Tai yra labai svarbus apibrėžimai. Mes e, bandėme rašyti atitinkamas nuostatas e, dėl šių rūšių. Kalbame apie pagrindinės e, rūšis, tai kalbame apie galvijus, keules, avis, e, šunis, katinus ir panašiai. Reglamentas e, sumažins e, administracinę naštą, mes tikimės. Mūsų pagrindinis tikslas buvo užtikrinti, kad atsirastų daugiau veterinarinių vaistų, įvairioms rūšims, įvairioms rinkoms, taip pat norėjome sumažinti administracinę naštą, kaip sakiau, paskatinti konkurencingumą ir inovacijas, tai labai svarbu, kaip užsitikrinti daugiau ir geresnių vaistų rinkoje, pagerinti norėjome vidaus rinkos funkcionavimą ir e, prieigą pagerinti. Taip pat norėjome spręsti e, grėsmės visuomenės sveikatai, kaip kad atsparumą antimikrobiniams vaistams. Dabar, jeigu pažiūrėsime į e, pirmąją sritį, tai yra veterinarinių vaistų e, galimybės skaičių padidinti rinkoje. E, bus numatytas leidimas mar, pardavimo bendras visai Europos Sąjungai, ko šiandieną nėra. Taip pat lengviau atsiras naujų produktų, ypač nepagrindiems rūšims. Inovacijos aspektas taip pat labai svarbu. E, papildomos taip pat bus priemonės numatytos nepagrindiniams rūšims ir pratesimas apsaugos 10, 14, 18 metų e, pradinio leidimo e, apsauga nepagrindiniams rūšims ir bitėms Mes grįšime prie to dalyko vėliau per diskusijas. Šiandieną labai svarbu įsivaizduoti, kaip viskas atrodys ateityje, o dabar pakalbėsiu apie vaistų buvimą e, rinkoje e, ir mes savo reglamentu siekėme apibriežti, apriepti labai aiškiai ir e, kalbame apie naujus vaistus, novatorišką, naujovišką gydimą, e, kamienės lastelės, kraujo e, terapiją, genų terapiją. Siūlome naujus apibrėžimus. Taip pat kalbame apie atsparumą antimikrobinėms vaistams norime užtikrinti taip pat, kad ES būtų e, duomenų bazės prieinamos. Dėl administracinės naštos mes esame paskaičiavę, kiek kainuoja e, administracinė prasme sektorius 13 e, procentų sąnaudų. E, e, farmakologinis budrumas taip pat daug kainuoja, e, kreip prašymas suteikti rinkodaros leidimą ar keisti sąlygas taip pat. Rinkodaros leidimas pagal naują pasiūlymą galios neribotai. Mes norėsime paprastinti stebėsenos taisyklės ir įdėkti veiksmingesnės farmakologinio budrumo sistemą. Taip pat daug dėmesio skirsime nedidelėms rinkoms. E, norėsime e, užtikrinti, kad, pavyzdžiui, receptai būtų pripažįstami tarptautiniu mastu, kaip kad yra e, žmonėms skirtų vaistų atveju. Ant antimikrobinis atsparumas, apie tai buvo kalbėta keletą kartų. Mes e, raginsime atsargiai, apdairiai e, naudoti antibiotikus, taip pat e, išlaikyti pagrindinius svarbiausius antibiotikus žmonių gydimui, bus apibriešta receptai ir taip pat bus atsisakyta išduoti leidimą tam tikrais atvejais, jeigu e, tai bus pripažinta tam tikra priemonė kaip augimo skatinimo priemonė. Kita mūsų diskusijų dalis yra susijusi su e, keitimu reglamento, tai yra teisėkuros dalykai. Mes norime e, visas vaistams veterinariams taikomas taisyklės surašyti vieną teisės aktą ir tokiu būdu bus paprasčiau naudotis reglamentais. Iš e, kitų reglamentų bus perkeltos atitinkamos e, nuostatos dėl veterinarinių vaistų. Taip pat reikėjo priderinti reglamentą prie Lisabono sutarties sąlygų dabartinėje struktūroje e, trečiasis pavyzdžiui, trečioji dalis e, yra perkelta ir yra iliustruota pavyzdžiais mūsų ketinimai, kai skaitysite tekstą, kai jį nagrinėsite, tai tada pamatysite konkrečiai, apie ką aš kalbu. Dėl Lisabonos e, sutarties teismas yra prieimęs atitinkamų sprendimų, pagal kuriuos e, deleguotuose aktuose komisija nustatys e, mokesčių dydį. Kitas dalykas yra 40 straipsnis e, gyvenimo aktų tvirtinimas pagal tam tikras e, sąlygas bus labai panašiai veikiama kaip ir farmakologinio budrumo atveju žmonėms e, skirtiems vaistams. Pernai mes priemė atitinkamus sprendimus E, komisija, parlamentas ir taryba priemė sprendimus. E, labai greitai turėjau viską pristatyti, bet galėsime grįžti dar prie to klausimo. Labai ačiū komisijos atstovui. E, dar numatyta diskusija balandžio 17 dieną dėl šio klausimo. E, o diskusiją, kurią buvome numatę šiandieną, e, turime perkelti į kovo mėnesį. E, norime tik išklausyti komisijos atstovus. Jeigu jūs norėsite pamatyti šias skaidrės, tai galėsime jums jas atsiųsti, kad galėtumėte paskui patys išsinagrinėti. E, pranešimus, o kovo mėnesį prasidės diskusijos. Pranešiai e, rengia mūsų komiteto nuomonę aplinkosaugos komitetui, o dabar e, diskusiją sustabdysime. Atsiprašome pranešėjų ir komisijos. Norėjome, kad komisija padarytų, e, pasisakytų šiuo klausimu ir jeigu neturite mm, jūs jokių pastabų ar klausimų dėl to, kas buvo ką tik išsakyta, tai tuomet e, sustabdysime mūsų dabar posėdį, prasidės koordinatorių posėdis. Atsiprašau, kad teko šiek tiek pakoreguoti mūsų darbo atvarkę. E, turėjome skirti E, daugiau laiko e, diskusijoms dėl transatlantinės partnerystės. E, dabar pertrauka ir prasideda koordinatorių posėdis. Where is this? Where is Mrs. Is that Tantan? Where, where is Mr. Des? Where is EPP? Mr. De Castro, he's here.